Mes kalbėsime apie tuos aspektus, kurie yra nurodyti minėtoje ataskaitoje. Parlamentas mano, kad reikėtų pagilinti informaciją apie situaciją konkrečiose valstybėse. Kaip aš jau minėjau, mes suteiksime dėmesį į žmogaus teises, į demokratijos, į, į de, demokratinę valdyseną, į teismus. Žinoma, pažangos ataskaitos skiriasi, tačiau yra jose ir bendrumų Aš jau sakiau, kad nežiūrint pažangos, kai kuriuose valstybėse teisinės valstybės principai dar netaip įsigaliojo, tai yra pakankamai didelis iššūkis sprendžiant tokio pobūdžio problemas ir savai mes suprantama, kad reikia dėti daugiau pastangų ir reikia stiprinti mūsų bendradarbiavimą su šiomis valstybėmis, kad uh, artimiausių metų galėtume konstatuoti, kad teisinės valstybės principai įsigaliojo tvirtai tose valstybėse. Pirmiausia, norė, išklausysime parlamentų delegacijų vadovus ir e, vadovų pavaduotojus. Ir po to suteiksime žodį ekspertams, kuriuos pakvietėme į šiuos klausimus. Ir norėčiau iš karto padėkoti ekspertams už tai, kad jie atvyko į šį posėdį. Europos Sąjungos ir Selpijos delegacijos atstovui Kukonui suteikiu žodį. Ačiū už tai, kad suorganizavote šituos klausimus. Iš tikrųjų, jie yra labai svarbus Prieš keletą metų aš buvau šio komiteto narys, o dabar man malonu atvykti jį kaip svečiui. Jeigu pažvelgtume į žmogaus teisų padėtį, tai reikėtų pirmiausia konstatuoti, kad žmogaus teisų paisimas yra bet koks demokratinės visuomenės atsparos taškas. Mes tai turime turėti omenyje sekdami visą plėtros procesą. Valstybės, kurios įveikė perinamosius laikotarpius, tą puikiai supranta. ES turi parodyti, kad plėtros procesas vyksta sklandžiai ir atsižvelgiama į Vakarų Balkanų valstybių pažangą. Visos e, šio regiono valstybės yra įsitraukiausios į plėtros procesą arba jos jau pradėjo e, darybas dėl stojimo arba laukia kandidatų statuso. Žmogaus teisės ir teisės viršenybė yra du, dvi vienos monetos pusės. Aš kalbėsiu apie savo regiono valstybę, tai yra Serbija ir daug nekalbėsiu, kadangi ekspertai buvo nuvykę ir susidarė nuomonę apie mūsų valstybės raidą. Aš norėčiau pakalbėti apie bendras šio regiono raidos tendencijas. Vakarų Balkanuose yra labai bendrų e, klausimų, kuriuos reikia spręsti. Tai yra E, sąžinės minties laisvė ir taip pat reikėtų atkėti dėmesį, kad spaudimas daromas žurnalistams negali būti toleruojamas. Mažumų teisių gynimas. Visos mažumos turi naudotis vienodomis teisėmis, nė viena iš jų negali būti uh, diskriminuojama arba proteguojama. Visi piliečiai turi įsitraukti į visuomenės valdymą ir turi būti atsisakoma bet kokių diskriminacinių priemonių. Naujosios ES komisijos darbas prasidėjo šią savaitę. Dabar yra sukurtos struktūros ir dabar mes galime toliau tęsti uh, plėtros procesą. Mes turime pagalvoti, kaip geriausiai atlikti šį darbą. Pirmiausia, reikėtų įgyvendinti tas priemonės, kurios yra numatytos, taip pat e, naudotis visais teisiais instrumentais, kurie yra sukurti. Regiono valstybių vyriausybės turi dirbti įgyvendamas tas, tos teisės aktus. Labai svarbu sekti, kaip yra laikomasi žmogaus teisių. Kasmet pateikiamuose ataskaitos yra konstatuojama tam tikra pažanga, tačiau ES ir mūsų partnerės regione puikiai supranta, kad dar reikia nuveikti labai daug darbo. Aš jau pačioje pradžioje kalbėjau, kad aš neminėsiu konkrečių pavyzdžių, Tačiau vis dėlto galvoju, kad svarbiausias klausimas regione yra sėdit finčiai teismo sprendimo dėl žmogaus teisų įgyvendinimas visame regione. Serbijos. Dėkuoju Jums uždėmesi. Ačiū kolegai Kukanui. Pratesime diskusiją jūsų iškeltais klausimais, o dabar suteiksiu komiteto delegacijos vadoviai su Jotkalnie. Ačiū, aš esu naujas, nauja parlamento narė ir nauja delegacijos vadovė ryšiam su Juotkalnyje. Man labai malonu dalyvauti šiuose klausimuose ir taip pat pasidžiaugti uh, ekspertų buvimi, buvimu. Ekspertai pasakys konkrečesnių dalykų, o aš norėčiau tiesiog išreikšti savo asmeninius pastebėjimus po mano apsilankimo Jotkalnyje praėjusią savaitę. Man atrodo, kad Europos vaidmuo yra labai svarbus skatintant žmogaus teises Jotkalnyje Be kita ko pastebėta, kad kai kuriuose srityse yra pasiekta pažangos. Galbūt kas nors ir nesutiks su manim, tačiau norėčiau pastebėti, kad Jotkalnyjos bendras e, kontekstas yra kiek kitoks negu kitose valstybėse, kadangi ta etninė įtampa yra netokia didelė kaip kitose valstybėse. Žinoma, yra tam tikros įtampos. Su, dėl santykių su Romų bendruomenė, tačiau vis dėlto šita įtampa nėra tokia didelė kaip jos valstybėse. Žinoma, yra tam tikrų klausimų susijusių su diskriminacija dėl etinės priklausomybės, dėl lyties ir taip toliau, tačiau visa tai paaiškinama ir labai sudėtinga ekonominė situacija. Tačiau Svarbiausia yra konstatuoti konkrečius žmogaus teisų pažeidimus, tai ką daro e, e, žmogaus teisų e, ombudsmenas. Ir taip pat reikėtų priminti, kad pati visuomenė turėtų būti nusiteikusi informuoti apie žmogaus teisų pažeidimo atvejus Kartais vietos žiniasklaida tiesiog e, yra nusistačiusi prieš žmogaus teisų aktyvistus, o politikai vietoj to, kad pasmerktų tokius žiniasklaidos veiksmus, bendradarbiauja su jie. Todėl demokratiniai visuomeniai tokie veiksmai yra nepriimtini. Vis dėlto reikėtų pastebėti pažangą kai kuriuose srityse. Praėjusią savaitę įvyko LGTB e, demonstracija ir nebuvo konstatuota jokio smurto arba išpolių, kaip tai buvo anksčiau. Žinoma, labai svarbu užtikrinti vienodas teisės LGBT, LGTB, LGBT atstovams kaip ir kitoms mažumoms. Taip pat reikia užtikrinti tinkamą teisių laikymasi visuomenės mastu ir taip pat pripažinti, kad jų turi laikytis ir policijos struktūros ir taip pat jose turi atsispind, jos turi atsispindėti ir įstatymuose, kadangi įstatymai turi ginti piliečius turint omenyje nepakankamą ekonomikos pažangą, reikia ypatingai atsižvelgti į pažeidžiamus gyventojų sluoksnius. Dėkuoju. Pane Dupraka Svika yra delegacijos ryšiams su Bosnija ir Hercegovina ir Kosovu vadovė. Atrodo, kad kolegė dar netvyko. Aš taip pat esu delegacijos narė. Galbūt suteiktumėte man žodį. Aš nesu pasiruošusi, bet galiu pasakyti tai, ką žinau. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų komitetui už tai, kad suorganizavo šituos klausimus, kadangi kaip pranešėja dėl Kosovo ir kadangi kaip Bosnijos ir Kosovo delegacijos narė, aš norėčiau pasakyti keletą dalykų. Kai ką pasakė kolega Kukan, kalbėdamas apie e, Bosniją ir minėjo, kad teismo sprendimas dėl žmogaus teisų turi būti tinkamai įgyventas visame regione. O aš norėčiau pakalbėti savo ruoštų apie tai, kad pastarosios kelios dienos buvo labai sunkios mums, kadangi Kosove buvo e, konstatuotas labai didelis korupcijos skandalas ir dėl tos priežasties buvo pasiūsta ES misija jam išaiškinti. Mes turėjome susitikimų su išorės veiksmų tarybos atstovais e, ir paprašėme Mogerinį pateikti daugiau atsakymų į iškilusius klausimus dėl tų tyrimų, kurie vykdom, vykdo, kurios vykdo Auleks. Korupcija yra visų Balkanų, vakarų Balkanų valstybių didžiulė problema. Ta problema yra e, išlikusi ir mūsų valstybėse narėse. Todėl reikia konstatuoti, kad mūsų misijų metu galima susidurti su korupcijos apraiškomis ir todėl labai svarbu identifikuoti bendraujant su mūsų adresatais, su tiksto valstybėmis, tuos korupcijų iniciatorius Nes visi puikiai suprantama, jeigu nemokėsi, nieko negausi. Reikia mokėti už mokslą, už išsilavinimą ir taip toliau. Todėl kova su korupcija yra viena nes iš svarbiausių veiksnių tiesiogiai susijusių su, su žmogaus teisėmis. Kalbant apie Kosovo, Kosove, Kosovo uh, žmogaus teisų uh, sergėjimą, taip pat kalbant ir apie mažumų teisės, reikėtų pasakyti, kad yra daroma pakankamai daug žingsnių, tačiau kaip ir visose Balkanų valstybėse, Romų situacija kelia ypatingo nerimo taip pat ir LGBT e, mažumos teisių e, padėtis yra sudėtinga. Taigi mes bandome susisiekti su pilietinės visuomenės atstovais ir bandome spręsti tuos du mano minėtinius klausimus, tačiau taip pat ir etninių mažumų padėtis yra nepakankamai ori ir tuose visuomenėse nacionalinės mažumos negali gyventi kol kas oriai ir būtent jų padėtis turi būti gerinama. Dėkuoju. presidenta de la delegación UE Albania, porque está ausente y tampoco podremos. ES Albanijos ryšių delegacijos vadovė taip pat ne, atvyko kol kas į posėdį ir negalime suteikti jai žodžio. Dabar norėčiau suteikti žodį savo kolegai iš kairės, Saimot Modijų. Plėtros politikos direktoriui plėtros direktorato atstovui. Po to, žinoma, kalbėsime ir apie pažangos ataskaitas, ir apie teisės, žmogaus teisės, gerbiami e, parlamentarai, ambasadoriai. Norėčiau padėkoti už nuolatos rodomą pagarbą žmogaus teisėms e, e, vakarų Balkanuose. Manau, kad šiandienos renginys tai tikrai įrodo. Mes e, iš komisijos pusės galime pasakyti, kad keliarius metus jau stengiamės ištikrinti, kad būtų laikomasi e, teisės viršienybės, būtų laikomasi pagrindinių žmogaus teisų ir kad būtent tai būtų daroma vykdant plėtros e, procesą. Matome, kad situacija tikrai pagerėjo lyginant su e, situacija, kuri buvo prieš kelis metus. Mes remiamės principų fundamentals first, tai yra pagrindinės teisės turi būti pačios svarbiausios. Mes norime, kad tuo pat metu būtų reformuojama e, viešasis sektorius. Mūsų manimų šie prioritetai yra tarpusavyje susiję. Pavyzdžiui, turi būti pasitelkiama požiūris, kai valstybės tarnautojai yra priim, priimami atsižvelgiant į jų nuopelnus. Bet taip pat reikėtų stengtis ir užtikrinti, kad būtų vėl pasitikima, kad užsienio investuotojai e, vėl e, pasitikėtų ir e, investuotų tose šalise. Manau, kad e, Reikia pažangos visose šiuose srityse vakarų Balkanuose. Tai yra tikrai labai svarbus elementas, pagal kurį ir vertinsime jų artėjimą link Europos Sąjungos. Mes uh, E, kalbame apie įvairias reformas. Šios reformos, žinoma, negali vykti labai greitai, jos turi uh, įsišaknyti tose šalyse ir duoti tikrai tinkamų uh, rezultatų. Mes, uh, mums labai svarbu kad būtų atsižvelgiama į du svarbiausius aspektus, kurie yra susiję e, su su pagrindinėmis teisėmis. Šie aspektai yra 23 ir 24 skyriuose. Reikia kuo daugiau laiko tam, kad pamatytume rezultatus. Rezultatai e, turi būti apčiuopiami e, pagrindinėse srityse. Taip pat e, egzistuoja tokia vadinamoji disequilibrium clause pusiausvėros trūkumo e, sąlyga. Tai yra reformų reikia būtent tokių, kurias pasitelkų situacija tikrai keisis, tikrai keisis, pavyzdžiui, žmogaus teisų situacija. Ir e, jeigu, tarkim, to nėra, mes galime visiškai sustabdyti stojimo procedūrą. Mes nesame vieni e, šioje srityje. Dažnai vyksta dėrybos, e, diskusijos su pilietinės visuomenės atstovais ir būtent DG enlargement tai tikrai e, daro dažnai. Mes susisiekėme taip pat ir su parlamento pranešėjais. Pavyzdžiui, kaip šiandieną susitikome su delegacijų vadovais, taip pat susitinkame su EIVT ir tarybos atstovais. Uh, Be to stengiamės diskutuoti ir su įvairių tarptautinių organizacijų atstovais, pavyzdžiui, Vene, Venecijos komisija, Europos taryba, e, įvairiomis agentūromis ir taip toliau. Tai mes susitinkame su įvairiomis organizacijomis, kurios e, būtent dirba civilinių teisų srityje e, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Kai kalbame apie plėtros paketą, reikėtų nepamiršti, eh, kokie yra svarbus aspektai. Mes padarėme kelias išvadas eh, kurios yra susijęs, susijusios su šiais aspektais. Visose mūsų vakarų Balkanų šalyse pagrindinės teisės yra teisėje įtvirtintos iš esmės. Bet vis dėlto reikia dar didelių pastangų tam, kad tos teisės būtų tikrai gerbiamos Ir manau, kad žmogaus teisų institucijų vaidmuo tarp jų ir ombudsmeno ir lygybės institucijų vaidmo turi būti sustiprintas, nes jos būtent turi užtikrinti, kad bus atkreiptas dėmesys, jeigu tų teisių nebus laikomasi. Vakarų Balkanuose E, pastaruoju metu netkreipiama e, dėmesio į tokių institucijų rekomendacijas. Be to, žiūrint, tarkim, į žodžio laisvę, į asociacijų laisvę ir įvairias kitas pagrindinės laisvės, manau, kad reikėtų pasitelkti pavyzdžius e, kai šios laisvės yra e, vertinamos labai aukštai, kai jos, joms yra suteikiama pakankama svarba. Taigi institucijos turi bendradarbiauti nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu tam, kad e, šiame procese dalyvautų ir, pavyzdžiui, žiniasklaida, žiniasklaida būtų laisva ir galėtų išreikšti kartais ir skirtingą nuo didžiosios daugumos nuomonę. Tai, manau, yra labai paplitęs reiškinys tame regione šiuo metu yra e, trys sritys, kuriuose vis dar lieka problemų susijusių su pagrindinėmis e, žmogaus teisėmis šiame regione. E, pirmoji sritis yra žodžio ir žiniasklaidos laisvė. Ponas Kukan jau paminėjo tai savo pasisakymo metu, bet aš manau, kad e, tikrai reikia, kad būtų daug žiniasklaidos atstovų ir kad žurnalistai galėtų vykdyti savo profesiją, nejausdami nereikalingo spaudimo ir e, kad su jais e, nebūtų kovojama. Deja, pastaraisiais metais de, e, pažangos šioje srityje nebuvo. Apskritai, kalbant apie žodžių ir žiniasklaidos laisvę, daugelį šalių Balkanų regione situacija šioje srityje pablogėjo. Manau, kad e, tai turėtume, į tai turėtume atkreipti dėmesį ir stengtumėmės bendradarbiauti su tomis šalimis, kad būtų atsižvelgiama į daugelį iš šių svarbių aspektų. Visų pirma, reikėtų stengti sumažinti vyriausybės kišimasi į žiniasklaidos laisvę. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad būtų e, politinės ir finansinės nepriklausomumas e, tų transliuotojų. Taip pat reikėtų sustiprinti reguliavimo agentūrų e, vaidmenį ir reikėtų stengtis dėti pasangas tam, kad žiniasklaida galėtų savireguliuoti. Bet kai kuriuose šalyse vis dar kurstoma baimė, vis dar egzistuoja, atsiranda smurto atveju ir mažai pažangos yra padaryta kovojant su tuo smurtu prieš žurnalistus. Dažnai, labai retai yra areštuojami, suimami, nubaudžiami tokie e, nusikalteliai. Manau, kad reikėtų teisminio tyrimo šioje srityje tinkamo teisminio tyrimo, reikėtų taip pat daryti, reikėtų kovoti ir su ekonominiu spaudimu, kuris yra daromas žiniasklaidai tame regione. Reikėtų dėti pastangas tam, kad žurnalistai patys, patys savo netaikytų e, cenzūros ir sąžiningai ruoštų reportažus. Mes ir toliau bendradarbiausime su parlamentu ir e, rengsime tikriausiai trečią konferenciją Speak Up 2015 metais. Mes e, per delegacijas tenksimės bendradarbiauti su šiomis valstybėmis tam, kad būtų įgyvendintos gairės skirtos žiniasklaidos e, laisvai. Taip pat 2014-2015 e, metais mes E, planuojame, planuojama taip pat e, e, įkurti, suteikti prizą užtyriamąją žurnalistiką. Manau, kad dar viena svarbi sritis yra mažumos. Reikėtų daug dėmesio skirti mažumų kalboms, prieigai prie švietimo, politiniam atstovavimui ir reikėtų skatinti e, tų mažumų prieimimą, reikėtų dėti daugiau pastangų tam, kad būtų kovojama su priešiškumu ir aš, iš ankstiniu nusistatymu. Tai reikėtų daryti per švietimą, viešasias diskusijas ir informavimo kampanijas. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tai, kad šiame regione Romų bendruomenėje yra vis dar susiduria su problemomis ir dėl to kyla daug mm, nerimo. Mes e, turime IPA pasirengimo narystėje pagalbos priemonė, priemonę ir norime būtent per šią priemonę skirti pagalbą e, penkiose prioritetinėse srityse - švietime, e, įdarbinime, sveikatos apsaugoje, būste, būsto srityje ir civilinės dokumentacijos srityje. Bet taip pat reikėtų ir politinės valios. Jos reikėtų visais lygmenimis ir reikėtų traukti visus suinteresuotusius subjektus. Dar vienas rytis, mano manimo, yra svarbi ir joje reikėtų daugiau pastangų. Tai yra moterų, vaikų, LGBTI asmenų ir neįgalių asmenų apsaugo, apsauga. Mes vis dar susidurime su homofobija, diskriminacija, neapykantos nusikaltimais, smurtu dėl seksualinės orientacijos ir lyties mes matėme kai kuriuos teigiamus pokyčius. Pavyzdžiui, Belgrade e, pagaliau buvo surinktas gėjų paradas Gay Pride po trejų metų, nu, kuomet nulatos šis, šis renginys būdavo atšaukiamas, bet vis dėlto pažeidžiamas grupės reikėtų apsaugoti labiau. Komisija kartu e, su parlamentu lapkričio 21 Tiranoje organizuoja e, renginį, kuris e, bus skirtas LGBTI teisėms. Manau, kad tai bus tikra, tikrai puikia proga e, atkreipti dėmesį į šiuos asmenis ir manau, kad ir ponas Lunačiak tikrai apie tai dar pasisakys. Kalbant apie kovą E, su smurtu prieš moteris ir smurtu namuose. Daugelis iš šių valstybių jau yra ratifikavę Europos tarybos konvenciją šioje srityje. Manau, kad tai yra tikrai pozityvus dalykas. Vis dėlto daugeliu, mes vis dar susidurime su daugeliu atveju, kuomet moterys ir vaikai vis dar kenčia. Reikėtų, kad institucijos juos ir jas tinkamai gintų. Uh, ir kad būtų pasiekta pažanga, kad moterys būtų atstovaujamos, kad jos galėtų dirbti ir kad būtų užtikrinta, kad būtų kovojama su skirtingais moterų ir vyrų vaidmenimis. Ir pabaigai, manau, kad tuoj pasisakys ir kolegė iš UNICEF. Moterį, Ir šalis šiuose regionuose taip pat turi dėti daug pastangų ir užtikrinant vaikų teisų laikymasi. Reikėtų, kad būtų ieškoma alternatyvų, kurios remtųsi šeima, institucijomis ir panašiai. Taigi tikrai reikia dar daug nuveikti vairiose srityse ir komisija ir toliau uh, kovos su šiomis problemomis, skatins politinį dialogą su šiomis valstybėmis ir toliau rems e, reformų įgyvendinimą, kurių reikia tam, kad būtų laikomasi žmogaus teisų. Tai darysime per pasirengimo narystę pagalbos priemonę ir Europos demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo priemonę. Reikia kad būtų e, pasiekta pažangos šioje srityje. Stebėsime tą pažangą ir manau, kad tai yra tikrai labai svarbu šalims norinčioms priartėti prie Europos Sąjungos. Dėkoju. Seguir con las intervenciones de las, los expertos y expertas. Ya parece que ha sido... Prieš suteikiant žodį kitiems mūsų svečiams, norėčiau paskelbti, kad, našu, kad buvo išspręsta problema su vertimu iš, ir į bulgarų kalbą. Dabar kalbės Europos e, Sąjungos e, ir Bulgarijos, e, buvusios, buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos delegacijos vadovo pavad, pirmininko pavaduotojas. Уважаема госпожо председател, почитаеми членове, уважаеми... Аз съм Чон Баски. Gerbėmėji pakomitečio nariai, ponios ir ponai, delegacijos vicepirmininkė, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną labai esminį, labai reikšmingą žmogaus teisų pažeidimą, e, kuris susijęs ypač su Bulgarijos e, bendruomenė gyvenančią vakarų Balkanuose. Žinote, kad tai yra istoriškai e, labai svarbi e, mažuma ir ji nuolat patiria žmogaus teisų pažeidimus, pažiūrėjau, negali, e, neturi laisvės susirinkti, neturi teisės kalbėti savo kalbą ir panašiai. Makedonijoje yra vienas miestas, kuriame e, Bulgarijos tautybės e, mokytoja nebuvo, e, jai neleidžiama dirbti, jie nepriimama į darbą dėl to, kad ji nes ji yra pasiskelbusi kitą tapatybę, tai yra pakeitusi savo lytį. Ir vyriausybės ir Skopje ir Belgrade nekarta yra buvo raginamos atsižvelgti į pagrindinės žmogaus teisės ir jas gerbti ir pasirūpinti, kad nacionalinės bendruomenės mažumos, tautinės mažumos jų valstybėse turėtų teisę į e, apsisprendimo teisę ir turėtų galimybę gyventi kaip ir visi kiti šių šalių piliečiai. Pirmininkė, dėkoju. Dabar žodį suteiksime ponui ir poniai Herbert Greyer kuri Open Society ir tai atvirosios visuomenės instituto e, pirmininkė. Jie turi labai daug patirties šioje srityje. Ir taip pat e, pas, turi daugybę įvairių akademinių pasiekimų ir dabar steiksime žodį jai. Uh, raise... Dėkuoju už galimybę pasisakyti ir kalbėti su jumis visais klausimais. Aš esu Europos atviros visuomenės politikos instituto atstovė Bruselėje ir taip pat nacionalinio fondo koordinatorė. Aš taip pat norėčiau perteikti ir tų viešosios visuomenės fondų požiūrį į mūsų aptariamas temas. Labai svarbu išryškinti ir parlament, santykių su parlamento delegacijomis svarbą. Šitas pakomitis ir pilietinių teisių ir žmogaus teisių komitetas ne tik tai plėtros procese dalyvaujančiose valstybėse kreipia dėmesį į pagrindinių teisių padėtį, bet taip pat domisi žmogaus teisų padėtimi ES valstybėse ir už ES ribų. Tai yra svarbu, formuluojant reikalavimus toms valstybėms, kurios siekia narystės Europos Sąjungoje. Jūs puikiai suprantate, kad tas išorės ir vidaus matmuo yra labai svarbus. Tadgi ir pakomičio sudarimas taip pat rodo, kokį, kokią svarbą mes teikiame šiam klausimui. Nesvarbu, kaip jūs vertintumėte plėtros proceso spartą, nekyla abejonių, kad plėtros e, procesas yra labai geras instrumentas siekiant e, transformuoti regioną. Šiandien e, žmogaus teisų klausimai yra aptarnėjami čia, taip pat e, teisėkuros teismų e, veiklos klausimai yra aptarimi reformų kontekste ir kitais, kitomis progomis. Taigi labai svarbu matyti tą plėtros proceso bendrą kontekstą kalbant apie problemas, kurias dar teks nuveikti toms valstybėms. Iš tikrųjų, plėtra yra labai gera priemonė, kadangi pateikiant pažangos ataskaitas galima pademonstruoti, kokia padėtis tose valstybėse ir kaip tų valstybių vyriausybės yra atsakingos už pažangą. Taigi labai svarbu parlamento delegacijoms taip pat e, palaikyti ryšius su šio regiono valstybių ir visuomenių atstovais, tiesiog palaikyti tiesioginį dialogą ir taip pat įtraukti pilietinę visuomenę į šiuos kontaktus. Aš norėčiau paminėti keturius svarbius dalykus, e, komentuodama situaciją apskritai regione, po to pakalbėsiu apie atskiras valstybės. Komisijos pirmininkas Junkeris ko gero buvo teisus, sakydamas, kad plėtros procese bus darmo pertrauka, tačiau šita žinia nebuvo visiškai palanki arba naudinga Balkanų regiono, vakarų Balkanų regiono valstybėse. Tai nereiškia, kad yra skelbiamas moratoriumas ir žmogaus teisėms iš tikrųjų labai svarbu, galvojant apie rinkimus to regiono valstybėse, pabrėžti, kad tų valstybių politika turi išlikti nuosekli žmogaus teisų apsaugos srityje. Labai svarbu e, prisiminti, kas yra demokratinės teisės ir demokratinės valstybės principai. Ta savoka, tą sampratą reikia perteikti ir to regiono vyriausybių vadovams, kad visos šalys, politinės partijos suprastų šitų teiginių svarbą. Labai svarbu, kad šie klausimai būtų nagrinėjami ir suvokė nešališkai ir nepriklau, nesvarbu kokiai politiniai grupuotėjai priklausytume. pažangos ataskaitose yra labai aiška, kai pasakyta, kokia padėtis valstybėse kandidatėse. Tačiau kitas dalykas yra, kaip įgyvendinti tas rekomendacijas arba mm, teisinės nuostatas. Kartais nėra tiesiog pakankamos politinės valios įgyvendinti jau priimtus įstatymus. Ir galėčiau, kalbant apie pažangos ataskaitas, reikėtų pasakyti, kad pažangos buvo pasiekta, tačiau tų pažangos ataskaitų tekstas galėtų būti sugriežtintas. Ekspertai, žinoma, pageidauja detalių, tikslių duomenų, tačiau apskritai reikia pateikti konkretus reikalavimus valstybėms kandidatoms. Be to plėtros e, direktoratas suformulavo labai aiškės gairės, pagal kurias pažangos ataskaita turėtų paskatinti regiono valstybės siekti pažangos, e, konsultuotis su ES labai svarbu, kad tų pažangos ataskaitų kokybė būtų kuo aukštesnė, kad būtų aiškiai nurodyta, kokius įstatymus teisės aktus būtina įgyvendinti. Tačiau, kai kalbame su tų valstybių atstovais, suprantame, kad jie turėtų pirmiausia suprasti, kas yra parašyta pažangos ataskaitose ir ko iš piliečių reikalavimą. Taigi labai svarbu už tą užpildyti tą spragą tarp vyriausybių ir visuomenės. Mūsų fondo atstovai Bosnijoje, Hercegovinoje ir buvusioje e, Makedonijos Respublikoje Prelevič yra žmogaus teisių gynėja. Ir mūsų e, atstovai Balkanų regiono valstybėse e, teisingai pastebėjo, kad jie yra susirūpinę dėl elgesio arba išpolių prieš žmogaus teisų aktyvistus, tuo labiau, kad politikai kartu su žiniasklaida daro uh, žmogaus teisų gynėjams tokį spaudimą. Ir tai e, rodo, kad žiniasklaida net lieka savo prigimtinės funkcijos, tai yra stebėtojo vertinimo funkcijos ir tai kelia pakankamai didelį susirūpinimą. Bosnija ir Hercegovina. Pažangos ataskaitoje yra pateikiamas pakankamai niūrus vaizdas, tačiau jis yra objektivus. Aš norėčiau paminėti tris problemas, kurias pastebėjo, buvo pastebėtos mm, ataskaitose. Visų pirma, tai yra kolektyvinių ir atskirų E, asmenų teisių gynimo klausimas. Visų pirma, asimetriškai yra įgyvenamos nuostatos dėl teisių e, saugojimo ir gynimo. Ir apskritai tos teisės nuostatos yra įgyvendinamos palaipsniui arba atrankos būdu, kadangi šit, e, valstybė yra federacinės struktūros. Yra įvairiausių iniciatyvų, kūrimos darbo grupės, yra siekiama atstovauti įvairiais lygiais, tačiau šitos iniciatyvos yra blokuojamos. E, e, etniniai klausimai yra sprendžiami pagal tam tikrą prioritetinę e, seką yra tiesiog numatytos kvotos, kiek Bosnijos ir Hercegovinos e, e, tautybės atstovų turėtų būti e, atstovaujama vyriausybės sluoksnėse. Taip pat yra numatytos kvotos ir lyčių atstovams, tačiau ministerijose nedirba ne vienos moteris, moteris kuri užimtų ministrės postą bendrieji įstatymai ginantys žmogaus teisės yra įgyvendami, bet nepakankamai, tačiau veiksmų planas užtikrinantis lygias teisės vyrams ir moteriams dar yra nepakankamai įgyvendintas. Politinės partijos tiesiog moterų neįtraukia į savo veiklą ir taip pat į vyriausybės veiklą. Taigi e, e, lyčių lygybės klausimas turi būti sprendžiamas toliau. Nediskriminacijos įstatymas yra labai švelnus ir dėl šio įstatymo pažeidimo dar nebuvo nagrinėta ne viena byla teisme. Ir galiausiai kadangi nėra biudžeto stabilumo, negali laukti ir stabilumo ginant žmogaus teisės klausimus. Nuo 2008 metų apskritai neskiriama lėšų e, žmogaus teisų klausimų sprendimų, apskritai nėra pakankamai lėšų e, fondų išteklių spręsti socialinius klausimus, mokėti išmokas ir taip toliau. Kalbant apie Makedoniją, pažangos ataskatoje yra sakoma, kad e, e, plėtros arba artimosi prie e, ES procesas yra sustojęs, kadangi pilietinė visuomenė yra neinformuojama, yra neįtraukiama į šį procesą, bet to E, vyriausybė kontroliuoja žiniasklaidą ir dėl tų visų priežasčių pluralizmo, nuomonių pluralizmo šioje valstybėje dar konstatuoti negalima. Ir šioje ataskatoje yra pateiktos e, rekomendacijos dėl potencialių dėrybų pradžios, tačiau numato tam tikrus reikalavimus, kokie tie reikalavimai arba pagrindiniai veiksmai galėtų būti 15 metais. Reikėtų imtis tokių veiksmų. Pirma, įvykdyti iki 15 metų konstitucijos reformą ir taip pat susirūpinimo kelią e, e, santuokos ir E, gyvenimo sąjungoje e, apibrieštys ir e, yra numatyti tam tikri specifiniai įstatymai, kuriais yra tiesiog sukuriama dviejų ešalonų teisinė sistema. Be to, teismai turėtų būti depol, depolitizuoti yra tam tikrų pažangos ženklų, tačiau vis dėlto į konstitucinį teismą galima, pat, gali patekti teisėjai tik tai turėdami tam tikrą patirtį, taip pat e, yra tam tikrų papildomų reikalavimų Albanija. Norėčiau paminėti tris su Albanija susijusius klausimus. Būtų labai naudinga, jeigu parlamento delegacija atkreiptų dėmesį į šios tris klausimus. Tai įtraukti, įtrauki ir visą apimanti teisėkūrą turėtų būti vienas iš prioritetinių žingsnių. Romų įtrauktis taip pat yra labai svarbus aspektas tuo labiau, kad Romų, Romų išnaikinimo grėsmė ir toliau išlieka. Be to, Romų bendruomenės e, atstovai gyvena tiesiog paraštėse, priemiešiuose, e, jie yra neregistruoti ir tiesiog jie neturi būsto. Jie apskritai neturi jokios, jokių dokumentų ir negali kreiptis į vyriausybės institucijas. Ir kalbant apie teismų sistemą, reikėtų užtikrinti teisę į teisinę pagalbą, kai byla yra nagrinėjama teisme ir ypač tais atvejais, kai žmonės yra susiminėjami be e, priežasties arba be nusikaltimo. Taigi visuomenės įtraukties problema išlieka labai aktuali Albanijoje ir šitą klausimą reikėtų kelti susitikimo metu. Taip pat LGBT atstovų teisės šioje srityje vyriausybė ir ėmusi tam tikrų žingsnių, tačiau kol kas įsteigtas šios mažumos klausimų atstovo e, postas nėra niekaip e, apibrieštas kokiamis galiomis. Vietos uh, prokurorų veiksmai siekiant išsiaiškinti išpolius prieš LGBT atstovus yra kol kas nepakankamai ryštingi ar apskritai kol kas jokio tyrimo nevyko ir niekas dalyvavęs tuose išpoliuose nėra e, nuteistas. Labai svarbu sukurti veiksmingus mechanizmus ir taip pat įsteigti žmogaus teisų ombudsmeno pareigybę. Ir taip pat norėčiau pakalbėti apskritai apie žmogaus teisų padėtį Vakarų Balkanuose. Teisėkuros procesas turėtų būti spartesnis, skaidresnis, jeigu nėra uh, galimybės įgyvendinti teisės aktus, tai tiesiog yra švaistoma energija vėjais. Nediskriminaciniai įstatymai turi būti priimti viso regiono valstybėse, ypač e, įstatymai nukreipti prieš LGBT atstovų diskriminaciją. Labai svarbu užtikrinti žurnalistų e, savarankiškumą, nepriklausomimą, dėkti europinius standartus ir apskritai įtraukti visas politinės partijas ir taip pat visuomenės atstovus, kurie nebūtinai yra partijų e, atstovų nariai. Porque tenía mucho que decir. Tenemos que, que pasar la palabra ya a la señora Pea Gorgi. Dėkoju. Suteiksiu žodį poniai Prelevič, Human Rights Action, valstybės organizacijos direktoriai. Turiu, ši ponė turi tikrai daug e, patirties, ypač kalbant apie žmogaus teisės ir e, žodžio laisvę, prašau. Uh, <clears throat> thank you, dear madam. Dėkoju, e, gerbimoji ponė pirmininkė, komiteto e, pakomitečio nariai, ponius ir ponai, aš džiaugiuosi, kad pakvietėte mane čia kalbėti. Aš esu pirmą kartą Europos parlamente ir džiaugiuosi čia būdama. Aš beveik, e, būčiau beveik nepataikiusi čia atvažiuoti, nes e, ketinau skristi į Strasbūrą. Šiek tiek apie save. Aš gyvenau Juotkalnyjoje pastarosius 14 metų, tačiau uh, E, gimiau ir ėjau į mokyklą būsioje Jugoslavijoje, tai yra Serbijos teritorijoje ir tapau žmogaus teisų aktyviste Belgrade per Slobodono Miloševičiaus režimo metu. Ir mm, man labai svarbu, e, kad ES prisidėtų, iš esmės prisidėtų stengiantis skatinti demokratizacijos procesus regione. Ir aš noriu pasinaudoti galimybę pabrėžti, kad e, tos ta, ta, racionalūs lūkesčiai iš ES pusės turėtų būti ir toliau. Um, e, E, ir, to, ir toliau būti matomi vakarų Balkanuose. Jūs neturėtumėte sumažinti savo dėmesio, ir, nes ES, stojimo ES procesas e, buvo pati geriausia patirtis Balkanų valstybėms nuo pat buvusios Jugoslavijos e, karų. Ir e, ilgą laiką vakarų Balkanų pilietinės visuomenės organizacijos kovojo už demokratijos vertybės ir nepaisant jo, jų nusivylimų tiek jų nacionaliniais e, politikais, tiek ir e, iš išorės e, tenkančių dėmesių vakarų Balkanų valstybėms. Ir, e, vis dėlto, e, nors ir buvo šio, šio regiono valstybės, įstojo į Europos tarybą, tai buvo tikrai didelis įvykis, tačiau Europos žmogaus teismų, teismas e, būtent šio, šio teismo rankose išliko pagrindiniai pokyčių svertai. Ir dabar, e, derantis dėl stojimo į Europos Sąjungą kai kurioms valstybėms iš Vakarų Balkanų, ypač dėl 23 ir 24 E, skyrių, e, mes įgyjome naują labai reikšmingą partnerį, tai yra Europos Sąjunga. Ir aš tikiuosi, kad mums pavyks e, būtent šio proceso metu pasiekti tikro posūkio, tikro lūžio ir manau, kad Kroatijo, Kroatijos patirtis čia yra puikus pavyzdys. Visose vakarų palstakanų valstybėse, ypač Juotkalnyjoje, E, yra kuriama teisinė sistema siekiant įgyvendinti teisės viršinybės principą, tačiau vis dėlto e, reikia užtikrinti, kad atsakingos, kompetitingos institucijos ir toliau e, įgyvendintų tą principą, tai yra, jis būtų įgyvendinamas efektyviai, veiksmingai ir net, neturėtų E, tos kompetitingos institucijos nebeturėtų dinkščių teisinti tau savo e, veiksmingo baudžiamojo persekiojimo nebuvimą ar nebaudžiamumo toleravimą. Aš asmeniškai manau, kad mes arba pradėsime, arba gali prasidėti tikrai puikus e, e, periodas Montenegro, tikrai šviesus periodas, arba visiškas, e, visiška stagnacija. Taigi ES dėmesys šiai šaliai yra tikrai esminis. Ir teisės viršinybės principas yra tikrai būtinas įgyvendinti Jotkalnyjoje ir visose kitose Vakarų Balkanų valstybėse. Vien, ne, dar ir dėl to, kad reikia užtikrinti e, užsienio investicijas, motivuoti užsienio investuotojus, taip pat atgaivinti piliečių e, tikėjimą, e, manimą, tikėjimą, jog lygybė prieš įstatymą egzistuoja ir ji yra reali. Štai pažvelkime į Romų padėtį e, arba asmenys su negale, kurie e, tai yra tos e, visuomenės, tie visuomenės sluoksniai, kurie yra ypač pažeidžiami. Ir taip pat ir moteris, kurių tik tai 13 procentų dirba parlamente, nacionalinėme parlamente, ir tik tai keletas moterų užima aukštus politinius ar postus ar postus valstybės tarnyboje arba versle. E, moteris taip pat vis dar susiduria su diskriminacija, e, kalb, e, kuomet yra tyriamos jų bylos dėl smurto namuose. Taip pat reikia paminėti ir seksualinės mažumas, kurios yra geras pavyzdys to, kaip žmonės, kurie, žmonės gali būti vertinami pagal savo priklausomybę vienai ar kitai lyčiai. Ir dėl to yra priversti slėpti savo tikrąją tapatybę. Pavyzdžiui, e, neseniai vykęs e, seksualinių mažumų paradas Podgoricoje parodė, jog e, tik tai keletas homoseksualinių asmenų iš Jotkalnyjos išdryso dalyvauti šiame parade. Tai yra, tai, tai, jie nesijaučia saugiai. Taip pat yra įvairių atvejų, kuomet nepakankamai efektyviai ir šališkai tyriamos bylos susijusios su, e, pavyzdžiui, vienu asmeniu, kuris yra viešai paskelbęs apie savo e, seksualinę priklausomybę ir dėl to jam teko ieškotis prieglopšio Kanadoje, kadangi jam buvo imta grasinti mirtimi. E, taip pat visa tai yra ženklas ir to, kad žmonės netiki e, teisės viršenybės principų ir jo gale. Ir pavyzdžiui, to įrodymas yra ir tai, jog daugelis žmonių yra pasiryžę netgi pardavinėti savo balsus per rinkimus vien už tai, kad gautų pinigų e, iš asmenų, kurie e, siekia laimėti tuose rinkimuose. Ir politinis diskriminavimas yra E, e, tas politinis diskriminavimas, e, tyriant įvairias, tyriant įvairias bylas, būtent tokias viešumai svarbės bylas, rodo, jog to pasitikėjimo teisės viršenybė nėra. Ir žmonės neturi paskatų kovoti su to neteisingu reiškiniu, su, su, su šia neteisybė, su tokio, to, to teisės viršienybės nebuvimu, o greičiau pasiduoda bendrai e, politiniai įtakai, bendrai politiniai atmosferai. Ir E, taip pat mes matome, jog šioje šalyje e, ir išpoliai prieš kritikuojančius valdžią žurnalistus taip pat nėra toleruojami ir įvairiausiais lygmenimis. E, pavyzdžiui, jie to, tokios žiniasklaidos priemonės negauna valstybės dotacijų, reklamai ir dėl to yra įgyvendinama tam tikra autocenzūra, savicenzūra ir tai taip pat yra blogas reiškinys. Taigi, e, e, veiksmingas teisės viršinybės principas reiškia, jog ir, e, ir, ir mums reikia užtikrinti būtent kiekvieno piliečio teisę į teisingą ir nešališką bylos nagrinėjimą ir kad tas pilietis įgytų tikėjimą valstybės institucijomis, teisės saugos institucijomis ir nepasiduotų bendrai nebaudžiamumo atmosferai. Ir yra buvę e, tikrai labai tipiškų bylų susijusių su žmogaus teisų pažeidimais e, Jotkalnyjoje, kurie, kurie ir tos bylos turėtų būti išnagrinėtos e, e, be abejo nešališkai. Tai buvo bylos susijusios su karo nusikaltimais, išpoliais prie žurnalistus, įvairūs incidentai susijęs su socialinės paramos įstaigų ar, ar policijos pareigūnų e, nederamais veiksmais. Ir e, į tai atkreiptas dėmesys buvo ir iš įvairių tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, Europos kankinimų e, prevencijos komiteto. Kalbant apie karo nusikaltimus, e, pavyzdžiui, pats faktas, kad valstybė yra vis dar valdoma to paties ministro pirmininko, kuris e, buvo, atėjo į valdžią e, dar vykdant tuos nusikaltimus, turėtų nelei, neleisti teisėjams ir taip pat ir prokurorams mesti šešėlio ir ant jų įtikimumo ir patikimumo ir nepriklausomumo ir skatinti juos įrodyti savo nepriklausomumą ir profesionalumą. Tačiau dėja kol kas įvairios bylos ir jų nagrinėjimo eiga įrodė priešingus dalykus. Pavyzdžiui, nusikaltimas prieš Bosnijos pab musulmonų pabėgėlius buvo galiausiai vertintas ne kaip karinis nusikaltimas, nors reikia pripažinti, kad vyriausybė teisingai padarė, e, sumokėdama kompensacijas 500 e, milijonų eurų, kompensacijas maždaug 200 e, šių nusikaltimų aukų šeimų narių. E, tai be abejo yra pagirtinas dalykas ir tai yra e, e, pavyzdys kitoms vyriausybėms, tačiau tai neturėtų leisti manyti, jog tokių kompensacijų teikimas gali pakeisti atsakomybę prieš įstatymą. Europos komisija e, savo pažangos ataskaitoje paska, e, skatina e, juotkalnį ir toliau dėti pastangas ir tinkamai, veiksmingai gyvendinti baudžiamuosius veiksmus, siekiant įtvirtinti teisės viršinybės principą. Regioninių lygmenių reikia turėti omenyje, kad e, pilietinės visuomenės iniciatyva ir jos kūriamas, kūriama nauja institucija, vadinama RECOM, e, yra tikrai unikali ir gali mums stipriai padėti. Ir ji jau baigiama kurti, ir e, apie ją yra diskutuojama įvairiose šio regiono valstybėse, įskaitant Kroatiją ir turbūt ir Sloveniją. Aš norėčiau jūsų paprašyti pademonstruoti savo įtaką šiame regione ir paremti šią iniciatyvą, kad būtų e, įvykdytas teisingumas visų E, karo nusikaltimų buvusioje Jugoslavijoje aukų e, labui. E, nebaudžiamumo, kalbant apie žmogaus teisų pažeidimus, problema yra susijusi su faktu, jog įvairių kankinimų, žudimų bylos labai dažnai turi trumpą senaties terminą. Laimiai nėra senaties termino kanoro nusikaltimų byloms ir tai vis dėlto reikia nepamiršti, kad nusikaltim, tų nusikaltimų liudininkų mažėja, jie miršta, nes laikas bėga. O kalbant apie kankinimus, reikia pažymėti, jog turėjome simbolišką bylą, kurioje buvo nagrinėjamas e, plataus masto piknaudžiavimo tarnybinė padėtimi atvejis, e, kuomet specialiosios policijos tarnybos pareigūnai įsiveržė į Podgoricos kalėjimą ir ten sumušė apie 30 žmonių ir analogiškas, e, tai dar viena analogiška byla taip pat buvo nagrinėjama. Tačiau abi šios bylos nebuvo ištirtos iki galo ir e, nusikaltimą įvykdę asmenys nebuvo nuteisti. Smurtas prie žurnalistus taip pat išlieka didelio susirūpinimo šaltiniu. Ir e, kadangi jisai skatina tą autocenzūrą, e, kuri yra siejama ir su labai prasta ekonominė Jotkalnyjos žiniasklaidos padėtimi, iš 30 bylų, e, šios srities bylų, tik tai apie du trečdalius buvo galiausiai ištirta skaitant ir vieną bylą, kuri susijusi su e, vieno e, dienraščio vyriausio redaktoriaus nužudimu. Tačiau vis dėlto šioje byloje e, nustatyto bendrininko, bendrininkas, bent tam bendrininkui nebuvo, paskelbta, nepas, nebuvo paskelbtas teismo nuosprendis ir byla buvo apskritai panaikinta ir numatyta tirti ją iš naujo. Yra labai svarbu, kad reikia remti nepriklausomas institucijas, ypač pilietinės visuomenės institucijas ir organizacijas šiame regione, e, kurios prisideda prie teisės viršinybės principo įgyvendinimo. Ir e, iki šiol mes matome, jog e, vyksta nederami dalykai, ne, ne, netoleruotini dalykai viešojoje erdvėje, kalbant apie žiniasklaidos veiksmus, kariavimą tarpusavyje, nešvariais e, būdais ir panašiai. O kalbant apie nusikaltimus prieš um, seksualinės mažumas, LGBT asmenis, uh, taip pat nėra pakankamai e, veiksmingai e, tyriam, tyriam, tyrimas. Ir e, panašu, jog dažniausiai prokurorai nelinkia akivaizdžių incidentų, incidentų prieš šios asmenys vertinti kaip nusikaltimų. Dažniausiai kalba apie paprastus nusižengimus ir tai formuoja bendrą viešąją nuomonę, nepalankę viešąją nuomonę. Turiu dar vieną minutę. Mes turėjome, žinome, įvairių uh, didelių, didelio rezonanso sulaukusių bylų, kurios dėja nesulaukė galutinio tyrimo baigimo ir teismo sprendimo. Ir aš siūlyčiau, kad tokiai situacijai išspręsti um, Mums reikia užtikrinti teismų atskaitomybę ir skaidrumą. Ir, ir turi būti skurtos tokios sistemos, kurios užtikrintų efektyvų e, teisėjų ir prokuroro e, veiksmų ir darbo vertinimą. Ir kad jie tą darbą vykdytų tinkamai pagal atitinkamus profesinius standartus. E, Deja, Jotkalnyje iki šiol nėra, neegzistuoja aiškus tokie mm, teisėjų darbo vertinimo standartai ir tai be abejo nesėtina su kažkokiu neišmanimu, kadangi yra akivaizdu, jog um, tai, kad e, egzistuoja institucija, kuri vertina tokius, e, tokio, tok, tokį teisėjų darbą, negali remtis su objektyviais kriterijais, kadangi tų objektyvių kriterijų, tai yra standartų, iki šiol neturime. Tačiau e, reikia pažymėti, kad 2008 metais buvo pripažinta, jog tie standartai reikalingi, tačiau nieko nebuvo daroma ir ne, ne, tik tai dabar pastaruoju metu imtasi kažką daryti po to, kai 2012 metais Europos komisija atkreipė į tai dėmesį. E, komisija savo pažangos ataskaitoje pabrėžė, jog trūkumai susijęs su teisinės sistemos nepriklausomumu ir atskaitomybė yra didelį, kelia didelį susirūpinimą ir e, neleidžia kovoti su korupcija. Aš dar galėčiau pridurti, kad jie neleidžia kovoti ir už teisės viršinybės principą apskritai. Tad, e, sukuriant objektyvę vertinimo sistemą, mes galime e, užtikrinti, kad e, teisėjai ir prokurorai dirbs nešališkai ir profesionaliai. Tad likusios reformos turi būti gerai e, ir, ir toliau turi būti stebimos ir remiamos iš ES pusės ir nors pilietinės visuomenės organizacijos čia yra tikrai e, nemenkas stimulas. E, tačiau visos mūsų regiono vyriausybės ir toliau turės, bus labiau linkusios reaguoti į tai, ką sako Europos Sąjunga. Todėl aš norėčiau, kad ES ir toliau išlaikytų savo dėmesį mūsų regionui. Dėkoju. Dėkoju. Deja, laiko yra nedaug. Dabar žodis e, ponui Hamber de Biole, Europos, e, sąjungų, Europos e, tarybos ryšių su Europos Sąjungos tarnyba vadovu. vadovai. Dėkoju e, už tai, kad mane pakvietėte šiandieną į šį posėdį. Man buvo suteiktas žodis e, dėl moterų e, teisės galimybės kreiptis į teisės saugą, kai jos nukenčia nuo smurto. Norėčiau visų pirma pasisakyti dėl moterų galimybės kreiptis į teismus ir po to pasisakysiu apie atskiras valstybės. Tai galimybė kreiptis į teismus yra žmogaus teisė. Ji yra e, žmogaus teisų, pagrindinių žmogaus teisų hartijos šeštame straipsnėje paminėta. Ši konvencija yra teisiškai privaloma visoms valstybėms, kurios yra pasirašusios šią konvenciją. Tai yra, ji yra privaloma taip pat ir vakarų Balkanų šalims. Taigi teisė į e, galimybę kreiptis į te, teis, teismus turi būti užtikrinta taip pat e, kovojant, kad nebūtų diskriminacijos atveju. Taigi e, šių teisių apsauga gali būti tik jeigu bus parinktos tinkamos e, prie, priemonės ir jeigu tos priemonės bus prieinamos e, nukentėjusiems asmenims. Taigi e, vienoda galimybė kreiptis į teisėjai saugą yra tie teisė, kuri turi būti užsikita tiek moterims, tiek vyrams. Tokių teisių įgyvendinimas yra taip pat e, ir 2012-2013 metų lyčių lygybės strategijoje. Ministrų komitetas yra patvirtinęs šį dokumentą ir jis buvo patvirtintas dviejams metams. Generalinis sekretorius pristato šią strategiją ir e, jos tikslas yra suteikti galės moteriams ir kovoti už lyčių lygybę valstybėse narėse, siekit penkių strateginių tikslų. Vienas iš jų yra užtikrinti vienodą moterų galimybę naudotis e, kreiptis į teismus. E, šioje srityje buvo daromi tyrimai vakarų Balkanuose, Ir dabar pristatysiu rezultatus, e, kiekvienos šalies rezultatus. E, mes rėmėmės dviemis šaltiniais, vienas iš jų buvo valstybių narių informacija, kuri buvo pateikta e, gruodžio mėnesį praėjusiais metais renginėje, kuris vyko Prancūzijoje. Ir taip pat rėmėmės ataskaitą, kuri buvo parengta remiantis 2002 metų rekomendacijomis, skirtoms kovai su smurtu prieš moteris. Šis stebėjimas buvo vykdomas remiantis būtent su tomis pateiktomis rekomendacijomis visose valstybėse narėse. Albanijoje. Albanija yra antroji šalis, kuri ratifikavo Stambulo konvenciją 2013 m. vasario mėnesį. Tai yra konvencija skirta kovai su e, smurtu prieš moteris. Taigi Albanija ratifikavo šią konvenciją gana greitai. Vienas iš pagrindinių pasiekimų Albanijoje buvo lyčių lygybės teisų e, įstatymų patvirtinimas. Jais yra užtikrinama apsauga prieš lyčių diskriminaciją. Ir stebint tas rekomendacijas e, buvo atkreiptas dėmesys į tris elementus. Visų pirma, moteriams ne, nebuvo pakankamai užtikrinta m, mm, būstų moteriams, kurios nukenčia nuo smurto. Taip pat buvo pastebėta, kad nebuvo uh, pakankamai programų skirtų e, būtent tiems vyrams, kurie e, taiko smurtą prieš moteris. Bosnijoje Hercegovinoje taip pat e, buvo pasiekta nemažai priemonių tam, kad būtų kovojama su smurtu namuose. Vis dėlto seksualinių smurto atvejų Bosnijoje Hercegovinoje pasitaiko daug. reko, rekomenda, pagal rekomendacijas e, teisinė pagalba turėtų būti sustiprinta. Taip pat reikėtų sustiprinti ir policijos bei teismų bendradarbiavimą ir taip pat suteikti daugiau e, prieglapšio nukentėjusiams moteriams. Serbija e, įtraukė kovą su smurtu į savo teisės sistemą. Pirmininkė, atsiprašau, norėčiau paprašyti tų, kurie e, nori kalbėtis tarpusavyje, išeiti iš šios salės ir padarykite tai kuo manoma tyliau, todėl kad tai trukdo mūsų renginį. Taigi, e, smurtas prieš moteris buvo įtrauktas į baudžiamąjį kodeksą prieš kelis metus. Serbija taip pat yra ratifikavusi Stambulo konvenciją. ataskaitos statistiniai duomenys parodo, kad moterys vis dar yra pažeidžiama grupė ir jos vis dar nežino, kad tikrai gali, gali kreiptis į teisėją saugą. Dažnai e, smurto atvejai, apie smurto atvejus nėra informuojama. Moterys tai daro dėl daugelio priežasčių. Kalbant apie pažangą, reikėtų užtikrinti daugiau lovų tose globos namuose nukentėjusiams moteriams ir reikėtų teisinės pagalbos dėl Montenegro ir mm, Juotkalnijos ir e, Makedonijos. Tai ten taip pat reikėtų daugiau lovų prieglopščio namuose tokioms moteriams, kurios nukentėjusios nuo smurto, reikėtų taip pat ir daugiau programų Reikėtų taip pat programų, kurios būtų skirtoms, skirtos vyrams, kurie būtent e, smurtauja prieš moteris. Makedonijoje taip pat e, buvo užtikrinta, kad baudžiamasis procesas gali būti pradėtas e, bet kuriuo smurto šeimoje atveju. Neseniai žmogaus teisų komisaras ponas Musnieks nuvyko, lankėsi šiose šalyse ir jis parengė ataskaitas apie problemas pasinaudoti tais to prieglopščių nukentėjusioms moteriams. Ir e, taip pat e, ten buvo rašoma ir apie moterų, moterims kylančias problemas po karo. Pabaigai Beveik visos šalis jau ratifikavo Stambulo, Stambulo konvenciją arba ruošiasi greitai tai padaryti. E, buvusioje Jugoslavijos Respublika Makedonija pasiruošusi tai daryti. greitai prasidės konvencijos įgyvendinimo stebėjimo procesas. Jis turėtų prasidėti kitų metų viduryje ir e, bus e, parengtos ataskaitos apie šios konvencijos skirtos kovai smurtavimu prieš moteris e, įgyvendinimą. Dėkoju ponui Bioli. Tai yra tikrai labai e, Džiugu, kad jūs pasirinkote būtent šią temą, kad pasirinkote smurtą prieš moteris, kovą su šiuo smurtu ir tai tikrai yra labai svarbus aspektas, kalbant apie šalis kandidates. Dabar suteiksiu žodį poniai Anne Grandžan iš UNICEF kuri pasisakys ir tai bus paskutinis pasisakymas. E, pone pirmininkė, gerbiami nariai, ponios ir ponai, visų pirma norėčiau padėkoti e, pakomitečiui už tai, kad pakvietė UNICEF pasisakyti šiandien šiuose klausimuose. Mano pasisakymas bus labai trumpas, aš nemanau, kad viršysiu penkias minutės. Norėčiau pabrėžti svarbiausią, vieną iš svarbiausių žmogaus teisų aspektų, kuris dažnai pamirštamas, bet kuris turi būti nepamirštas. Tai yra vaikų galimybė kreiptis į teisėją saugą. Mes žinome, kad kalbant apie teisėją saugą yra pasiekta daug pažangos, bet vaikai yra dažnai pamirštami. Žinoma, kalbant apie šį klausimą, reikia nepamiršti ES teisynų, kuris yra skirtas e, e, vaikams. E, ypač e, pagrindinių, ES pagrindinių žmogaus teisių hartiją, kurioje yra kalbama apie vaikus, taip pat ir Lisabono sutartyje ir ES vaiko teisų darbotverkėje yra kalbama apie vaikus. Vis dėlto e, reikia ir praktikoje įgyvendinti e, šias, e, šiuos siekimus. Tam, kad teisės būtų užtikrintos turėtų būti ir tinkamos priemonės. Romų vaikai dažnai negali lankytis, lankyti mokyklų ir taip pat e, pasitaiko, kad mergaitė, mergaitės patiria smurtą, seksualinį smurtą E, namuose ir taip toliau. Visi šie vaikai turi galėti, turėti galimybę e, matyti, kad jų situacija gerėja. Kiekvienas vaikas turi būti išklausytas, atsižvelgiant į jo amžių ir priimant atitinkamą sprendimą. Tai, pavyzdžiui, pasakytina apie skirybų atvejus ir kitus atvejus. Taigi, kalbant apie vaikų galimybę naudotis teisės saugą, e, na, e, ši teisė turi būti užtikrinta visiems vaikams ir visose srityse administracinė, civilinių arba baudžiamojo proceso srityje. Vis dėlto Vaikai dažnai yra pamirštami ir jie negali, neturi galimybės kreiptis į teisėją saugą. Dažnai yra daug, skiriama dėmesys tik nepilnamečių justicijai. Pažangos ataskaitose, visose šešiose ataskaitose, kurias šiandien aptarėme, e, šis e, vaikų e, galimybės kreiptis į teisę savo klausimas yra paminėtas ir e, yra paminėta, kad ši teisė nėra užtikrinta. Taigi, mes turime tikrai dar daug galimybių galimybė nu, kreiptis į teisėjų saugą turi būti pagrindas užtikrinant teisės valstybę, uh, E, užtikrinant e, tvarų augimą ir taip toliau. Žmogaus teisės yra svarbus e, klausimas ir vaikui turi būti taikomas sąžiningas procesas, jeigu, tarkim, jis yra nusižengęs. Ir tik taip mes užtikrinsime teisės valstybę. Kaip žinote, E, te, galimybė kreiptis į teisėsaugą yra post 2015 metų darbo atverkėje ir tik tai užtikrinant galime kovoti su diskriminacija. Štai dėl ko sakome, kad e, tai yra tikrai labai svarbus aspektas. Tose šalyse kurios siekia narystės, UNICEF atlieka tyrimą apie vaikų galimybę kreiptis į teisėjų saugą. Tai yra daroma visoje centrinėje Europoje ir vakarų Balkanuose. Albanija ir Montene ir Juotkalnyje dalyvauja šiuose tyrimuose. Ir buvo nustatyta, kad teisės sistema, teisės saugos sistema nėra pritaikyta vaikams. Vaikams nėra pateikiama pakankamai informacijos apie teismo procesą, apie tai, ką jie gali gauti iš to proceso, e, jis nėra teisiškai, vaikai nėra teisiškai atstovaujami. Šie procesai gali būti labai ilgi, netgi trukti metus. Ir e, vaikai, kuriais atvejais netgi tiesiog jau kontaktuoja su tais pažeidėjais tikrai sunku priimti sprendimą, kaip geriausiai atstovauti vaiko interesams. Vaikams taip pat kyla ir įvairių kliučių, panašių kaip kad suaugusiems geografinės atstumas, mokesčiai ir taip toliau. Na, ir vaikams kyla dar ir papildomų problemų dėl to, kad dėl vaikų statuso. Daugelį šalių vaikai negali patys pradėti teismo proceso ir e, taip pat egzistuoja ir socialinės normos, pagal kurias daugelį šalių vaikai negali e, prašyti e, atitaisyti situacijos Taigi tokios yra kai kurios iškliučių, kurios kyla vaikams. Ir viena, vienas iš mūsų svarbiausių siunčiamų signalų yra tai, kad nepakanka tik pritaikyti tas bendrasis priemonės vaikams. Vaikams reikia konkrečių jiems skirtų priemonių. Taigi, tarkim, tose strategijose parašyti, kad reikia užtikrinti ir vaikų prieigą prie teisės saugos, na, to neužtenka, reikia atsižvelgti jų specifinius poreikius. Na ir mes nustatėme, kad teisės valstybės strategijoje dažnai vaikų nėra, jie ten nepaminėti ir dažniausiai didelis dėmesys skiriamas tik nepilnamečių justicijai, o vaikai paminimi tik labai aptakiai, taigi nėra atsižvelgiama jų konkrečius poreikius. Ką reikėtų daryti? Kas norėtų daugiau informacijos, mes turime brošiūrą, kurioje yra išvardinti kai kurie galimi veiksmai. Visų pirma, reikia skirti daugiau dėmesio e, vaikų galimybė kreiptis e, į teisėją saugą, e, narystės siekimo procese ir pasirinkimo narystė pagalbos priemonėse. Taip pat reikėtų investuoti į duomenų rinkimą skirtą būtent vaikams. Reikėtų pritaikyti teisės sistemas, investuoti į e, patikimų duomenų rinkimą. Mes e, bendradarbiaujame su Teisingumo generaliniu direktoratu šioje srityse, e, šioje srityje ir dedamos, jau dedamos pastangos, kad vaikai galėtų dalyvauti įvairiuose teismų procesuose. Ir taip pat stengiamasi užtikrinti kad teisės sistemos bus pritaikytos vaikų teisėms ir kad e, būtų suteiktos galios vaikams reikalauti savo teisių. Taigi tiek šiam kartui dėkoju. Thank you very much. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį parlamento nariams. Pirmiausia, kolega Preda. Aš norėčiau padėkoti ekspertams, kurie kalbėjo ir apskritai norėčiau pasakyti, kad šiandien mes kalbame labai svarbiais klausimais, kurie yra aktualūs valstybėms siekiančios narystės Europos Sąjungoje. Norėčiau pakalbėti mm, apskritai iš pradžių, o po to pateiksiu klausimą dėl Bosnijos ir Sokovinos. Aš norėčiau pasakyti, kadangi Rumunija neseniai įstojo į Europos Sąjungą, tai iš tos patirties galiu pasakyti, kad yra kad nepakankama žmogaus teisų srityje teikiamų rekomendacijų. Reikia tiesiog atidžiai stebėti padėti konkrečioje valstybėje ir galbūt padėti jai įgyvendinti e, tuos procesus, kurie yra e, susiję su plėtros procesais, tačiau jiems pasibaigus dar nesibaigia šita veikla. Taigi šitie procesai tęsiasi ir po įstojimo. Taip pat norėčiau pakalbėti apie e, teisinę valstybę, taip pat apie teisę kreiptis į teismą. 2014 m. parlamentas savo strateginėme dokumente nurodė, kokių priemonių reikėtų siekti tose regiono valstybėse. Visų pirma, reikia užtikrinti euh, minties raiškos laisvę. Taigi žiniasklaidos laisvė yra daugelypis klausimas ir e, žiniasklaidos laisvės užtikrinimas yra labai svarbus, ypač tose mūsų aptariamėse valstybėse, siekiant, kad jos laikytųsi tarptautinių visiems priimtų standartų. Aš norėčiau tiesiog pateikti e, klausimus kurie yra susiję, sakykime, su e, Tiefinčiai teismo sprendimų įgyvendinimu dėl nediskriminavimo. Nediskriminavimas yra vienas iš žmogaus teisų kertinių pamatinių principų ir demokratinės valstybės principų. Aš tiesiog tikiuosi, kad naujoji Bosnijos Hercegovinos vyriausybė pateiks konkrečias konstitucinės E, konkrečius konstitucinės reformos pasiūlymus. Šio aspekto negalima pamiršti. Negalima pamiršti ir tiesiog laukiame konkrečių iniciatyvų. Ir žinoma, kyla klausimas, kaip ES galėtų padėti e, šioje srityje naujai vyriausybei, kuri dabar e, kuria savo struktūras. Be to reikėtų pamastyti, kaip mūsų parlamentas, mūsų komitetas galėtų padėti šioje srityje. Šią savaitę Bosnijos Hercegovinos teismas priėmė sprendimą kuriuo bus e, leidžiama steigti bendras įvairių etninių grupių atstovų mokyklas. Kitas dalykas - teisingumo sistemos reforma. E, ryšiuose tarp Bosnijos ir Cekovinos ir ES yra pasiekta tam tikros pažangos, kai kuriais aspektais, tačiau ir toliau reikia dėti pastangas sprendžiant mano paminėtas problemas, be kita ko skatinti reformas. Tačiau reformų neįgyvendins valstybė, jeigu joje nebus rastas tas politinis konsensas. Šiuo atveju turėčiau apgalėstauti, kad Bosnijoje Hercegovinoje vyrauja tiesiog politinis chaosas, nesu, nesutarimai ir dėl tos priežasties negalima tikėtis tokios pažangės, pažangos, kokios laukiame. Taigi norėčiau išgirsti iš ekspertų nuomonės, kokie teisingumo sistemos sektoriai turėtų būti reformuojami prioritetinė tvarka. Ačiū, panas Deli. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmėje e, nariai, ponės ir ponai. Aš Labai džiaugiuosi, kad Serbija šiais metais e, e, susilaukė iš Europos komisijos tikrai teigiamo įvertinimo jos pažangos ataskaitoje. Kai kurie sako, jog tai yra rezultatas to, kad pagaliau įvyko lūžis, proveržis E, Kosovo ir Serbijos e, e, dėrybose ir santykiuose. Tačiau aš manau, kad ir santykiai tarp Vengrijos ir Serbijos ir juose įvykę pokyčiai taip pat prie to prisidėjo. Pastarosius porą metų šios šalis ypatingai stengiasi suartėti. Jos turėjo įvairių problemų, tarpusavio santykių problemų Ir e, tai yra susijęs su tam tikrais istoriniais įvykiais. Ir e, dabar mes matome, jog tam tikrie aukščiausio lygio politikai jau e, rodo, demonstruoja tikrai puikius tolerancijos ir pagarbos, abipusės pagarbos gestus, pavyzdžiui, padėdami gailių, gėlių vainikus prie karo aukų, abiejų pusių karo aukų kapų. Ir Ir e, pagal sprendimą 45 e, e, metų sprendimą Vojvodina buvo tapusi Serbijos dalimi ir, ir ten gyvenę žmonės buvo paskelbti kol, kolaborantais ir išvyti iš jų gyvenamosios vietos be teisės sugrįžti. Ir tačiau dabar jau daroma didelės pažangos siekiant atstatyti istorinę teisybę. Ir aš manau, kad um, Vaivodinos e, e, priklausomybė e, Vengrija ir taip pat Serbijos, serbų mažumos gyvenimas ir gyvenimo sąlygos ir situacija Vengrijoje ir tų klausimų sprendimas rodo, jog jau tiesiasi tiltas tarp šių abiejų tautų. Ir aš norėčiau kreiptis žmogaus teisų organizacijos atstovę E, ir paklausti, ar ji žino ap, ką nors apie pastaruosius, pastarųjų metų ar pastarojo laiko e, pastangas šių abiejų valstybių pastangas susitaikyti. Thank you, Madam Chair, dear members of the committee. I would like to raise... Dėkuoju. Norėčiau paklausti dėl pono Velko Maričio. Kroatijos karo veterano, kuris Serbijoje yra kalintas nuo 2010 metų. Su manimi susisiekė viena Kroatijos humanitarinė organizacija dėl dviejų klausimų. Ši organizacija Beteliumavi stengiasi aplankyti šį asmenį kalėjime ir, kalėjime ir jo, jos prašymas buvo atmestas teigiant, kad tik šeimos nariai galėjo jį aplankyti. Taip pat buvo teigiama, kad jis skundžiasi bloga sveikata ir negauna pakankamai e, paslaugų sveikatos e, srityje. Jeigu tai yra tiesa, tai bus reiškia, kad jo pagrindinės žmogaus teisės yra pažeidžiamos. Norėčiau kreiptis į Serbijos institucijas ir klausti, kodėl šiai organizacijai Beteljubavi buvo atmesta E, galimybė e, e, aplankyti šį asmenį ir ar tikrai jam yra užtikrinama tinkama sveikatos apsauga. Dėkoju. Sí, muchas gracias. Luego tendremos ocasión probablemente. Dėkoju. Manau, kad vėliau tikrai į šį klausimą galės atsakyti ir ES atstovai Serbijos, Serbijoje. Dėkoju. Dabar norėčiau sureaguoti tai, ką sakė kolega Deli. Tokios diskusijos negalimos nepripažįstant e, valstybių buvusių Jugoslavijos valstybių ir nepripažįstant, e, kad jos jau kai ko pasiekė per 20 metų. E, susitaikymas yra tikrai labai sudėtingas procesas, mes tai žinome, tai esame patyrę, tai žinome iš savo patirties daugelie pasaulio vietų. Taigi tikrai stebina, kaip šis susitaikymo procesas e, pasiekė tikrai daug pažangos visose Balkanuose. Žinoma, laikas nuo laiko vis dar pasitaiko tam tikrų incidentų, bet e, Europa tai jau yra pastebėjusi, pripažinusi ir manau, kad šį procesą reikia tikrai skatinti ir ateityje. Antras dalykas. Turėtume suvokti, kad nereikėtų kaltinti šalis kandidates. Nereikėtų kaltinti dėl įvairių incidentų, dėl blogų sprendimų, dėl to, kad perėjimas prie demokratijos dar nepasiekė tinkamos brandos. Taip, e, žmonėms gali tiesiog kilti tam tikrą frustraciją, nenorėčiau, kad mes prisidėtume prie jos. Pritariu poniai, kurios pavardės dėja iš čia nematau. Ji kritiškai pas, pasisakė dėl pirmininko Junkerio pasisakymo. Tikrai nebuvo būtina taip suformuluoti, nebūtina buvo taip e, pasisakyti. E, taip mažai skatinti e, pastangas, nes galėtų kilti tam tikri psichologiniai barjerai, tam tikros kliūtys, tai tikrai nėra geras politinis požiūris. Mes turėtume skatinti žmonės siekti narystės Europos Sąjungoje. Ir kaip kad pabrėžė anksčiau kalbėjęs asmuo, tai yra tikrai labai svarbus elementas einant link Europos Sąjungos. Aš, aš esu Makedo, pranešimas, prane, pranešėjas Makedonijai. Norėčiau pasakyti tik vieną dalyką. Nemanau, kad tikrai kaimynės valstybės Europoje turėtų taip griežtai uh, kritikuoti Makedoniją, kalbant pavyzdžiui apie mažumos klausimus. Šie klausimai turėtų būti sprendžiami pasitelkiant ir ES požiūrį. Mažumas gali būti kaip ir kultūrinis tiltas. Nemanau, kad Makedonijai reikėtų daryti didžiulį spaudimą. Būkime atviri. Visos šalys tame regione susiduria su panašiomis problemomis. Taigi stenkime žiūrėti tolerantiškiau. Dėkoju. Gracias. Señor Demesmaker, que no me habían pasado su intervención. Demesmaker. Išgirdome Rechten, zoals bescherming van. Išgirdome pakankamai daug uh, minčių apie demokratinės teises, mažumų teises, taip pat uh, mm, išklausime informacijas apie homofobijos apsireiškimus, taip pat uh, žmogaus, moterų teisų nepaisimą, taip pat e, minties laisvės suvaržymus. Mes apskritai pritarėme Balkanų regiono stabilumo pagrindų gairėms ir manome, kad visos valstybės gali tapti potencialiomis ES valstybėmis, o vakarų Balkanų uh, regionų stabilumo užtikrimas turėtų tapti prioritetiniu klausimu visai ES. ES galėtų būti variklis skatinantis regioną užtikrinti taiką ir stabilumą. Ir tas stabilumas gali prisidėti prie ES stabilumo ir ekonominės raidos. Tai būtent svarbu, kalbant apie bendrasias žmogiškasias vertybės, žmogaus teisės ir mes taip pat toliau turėtume pasakyti už uh, uh, seksualinių mažumų teisių gynimą, mažumų teisių gynimą. Žinoma, kyla klausimas, kaip elgtis toliau. Nes atvirai sakant, norint imtis tolesnių žingsnių, reikia tiesiog paskatinti visuomenę perimti tą mūsų požiūrį į mažumas, toleranciją, E, seksualinių mažumų. Mano šalyje, kalbant e, seksualinių mažumų klausimų, per pastrosius dešimtmečių įvyko didžiuliai pokyčiai. Turiu omenyje visuomenės požymį, visuomenės vertinimą. Ne visada įstatymas gali nulemti visuomenės požiūrio kitimus. Todėl labai svarbu pagalvoti, kokį vaidmenį gali suvaidinti naujoji ES komisija, siekdama, kad tie pokyčiai įvyktų. Aš esu buvęs profesionalus žurnalistas Ir todėl skaitydamas straipsnius žiniasklaidoje apie spaudimą žiniasklaidai, apie žiniasklaidos teisės laisvės suvaržymą, manau, kad šiam klausimui reikia skirti ypatingą dėmesį. Kaip žurnalistas aš čia išvelgiu didelį pavojų ir jeigu ta grėsmė iš tikrųjų pasiteisint, tai ES turėtų prioritetinę tvarką kelti šį klausimą, kadangi žiniasklaidos laisvė yra laisvos visuomenės kūrimo ir egzistavimo pagrindinė prielaida. Dėkuoju, dabar šuotį sutiksiu panui Montijų, kad jis atsakytų jūsų klausimus. Nežinau, ar kas nors iš mūsų čia esančių prelegentų gal dar norės ko nors pridurti ir tuomet suteiksiu žodį ir diplomatinių misijų atstovams, nors neturime labai daug laiko tam. Gerai, norėčiau atkreip, turbūt sureaguoti į keletą jūsų minėtų aspektų. Pirmiausia, pradėsiu nuo pono Priedos. Jūs minėjote žiniasklaidos laisvės. Uh, klausimą. Mums reikėtų padėti toms šalims aiškiau suprasti, ko reikia tikėtis ir ko siekti. Aš manau, jau nemažai nuveikta. Ir mes organizavome įvairias konferencijas, draugė su, ir, dalyvaujant ir Europos parlamento nariams, ir ten dalyvavo ir atitinkamų valstybių atstovai, tačiau E, taip pat mes e, esam, galvojame apie e, tokias konferencijos organizavimą 2015 metais, kur turėtume apsvarstyti tos pagrindinius standartus, galbūt netgi parengti tam tikrą gairių vadovą. Ir aš E, iš daugelio pasisakymų čia esančių kalbėtojų pasisakymų ir jūsų iškeltų klausimų galima matyti, jog šis klausimas yra tikrai labai e, svarbus, tikrai reikšmingas ir kelia mums didelį susirūpinimą. E, mes turime įrodyti toms valstybėms, jog ten visi turi turėti teisę išreikšti savo nuomonę, ir, ir, kuriai galima ir nepritarti, tačiau ją būtina toleruoti, leisti jai pasireikšti. Jūs labai aistringai kalbėjote apie Bosnijos ir Hercegovinos atvejį. Jūs labai gražiai ir išsamei išdėstėte pa, išreiškėte, pademo, atskleidėte tą pagrindinį tenkantį šiai šaliai iššūkį, tai yra politinio konsensuso paieškas. Ar čia gali būti sukurta situacija, kuri leistų priimti sprendimus įvairių struktūrų, įvairių asmenų, kurie leistų Bosnijai ir Hercegovinai toliau eiti ES link? jeigu mes rasime kokios nors koordinacinių mechanizmų ar dar kokiu nors kitų metodų, kurie leistų priimti tuos sprendimus, kurie padėtų um, Bosnijos žmonėms, piliečiams ir toliau skatintų tą e, Bosnijos ėjimą ES link, tuomet tai aišku E, jau reikš labai daug, nors be abejo mes e, e, dar turime daugybę iššūkių, kuriais kurie ši šalis dar turi kovoti. Ir tai yra teisėjas saugos nepriklausomumas, teisės viršinybės principo įgyvenimas ir panašiai. Tačiau aš manau, kad jūs teisingai pabrėžėte, jog pirmiausia reikia ieškoti politinio konsensuso. Kitas klausimas, kurį iškėlė panas Deli, paminėsiu porą dalykų pirmiausia dėl tam tikrų pastangų ir dėl Vaivodinos autonominės provincijos. Ir toje ataskaitoje yra kiek detalizuojama, detalizuojama šis aspektas ir pabrėžiama, jog yra padaryta tam tikros pažangos. Tačiau aš norėčiau pridurti, kalbant apie mažumų klausimą, jog kai kalbame apie reikalavimus Serbijai siekiant pradėti e, atitinkamą dėrybų skyrių, kuris yra susijęs su šiuo klausimu. Ji, ši valstybė turi aiškiai pademonstruoti, ką tiksliai ji darys, siekdama apginti e, mažum, mažumų teisės e, tiek dėl e, galimybę naudoti žiniasklaidos priemonėmis laisvai, kalbėti savo kalbą, prieigą prie švietimo ir taip toliau. E, Mes e, išvelgiam e, nemenkas pastangas iš šios šalies pusės ir e, mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su nacionalinių mažumų atitinkamos organizacijos atstovais Ir būtent jie taip pat mato, jog pažangos yra pasiekta šioje srityje. Dėl ponios patie iškelto klausimo. Ar pono Merič? Aš nemanau, kad mes čia kalbame apie kažką labai specifiko. Tai yra bendra taisyklė. Europos komisija laikosi bendros pozicijos, bendro požiūrio, tačiau jeigu jūs norite e, detaliau išsiaiškinti konkrečiai tą atvejį, kurį minėjote, tuomet man reikės dar pas, pa, pa, paieškoti daugiau informacijos ir galėsime sugrįžti prie šio klausimo. Uh, E, šiandieną mes tengiamės susitelkti daugiau turbūt į neigiamus aspektus, tačiau neturėtume užmiršti ir to, kai, kiek daug jau yra nuveikusios Vakarų Balkanų valstybės lyginant su jų e, praeitimi prieš 20 metų. Jau labai daug buvo padaryta e, siekiant sustiprinti sustiprinti tas, tas susitaikymo pastangas. E, Mes ES net ir mūsų užsienio reikalų politikoje neturime geresnių metodų siekiant užtikrinti taikos procesą ir sustaikymo procesą. Tiesiog neturime geresnių metodų negu tie, kuriuos taiko pačios šios valstybės. Žinoma, E, būtų kvaila iš mūsų pusės nepasinaudoti tą, tuo potencialu, kuris, kurį teikia dabartinis transformacijos procesas. Ir mums reikia stengtis užtikrinti, kad per artimiausius penkerius metus mes pasiektume kiek įmanoma daugiau dėrybų procese ir taip pat stabilizavimo ir, asociaci... stabilizavimo ir asociacijos sutarimų rėmose. Ir paskutinis punktas, kurį minėjo ponas Dismak Manau, kad šiek tiek jau atsakiau jūsų klausimą, kai kalbėjau apie žiniasklaidos laisvę, tačiau e, norėčiau prisiminti ir tai, ką jūs e, minėjote, kas taip pat labai svarbu ir išku, tai yra, ko galime tikėtis, kai kalbame apie pagalbą toms valstybėms siekiant įtvirtinti LGBT teisės ir e, sukurti, e, e, padidinti e, tų, tų šalių visuomenių samoningumą. Mm, tai ir aš čia galvoju apie keletą dalykų. Visų pirma, mums reikia laikytis nulinės tolerancijos požiūrio, kai kalbame apie LGBT asmenų teisų pažeidinėjimus. Ir taip pat užtikrinant stiprią lyderystę, tai yra tik tai stiprios valstybės, stipri valstybės valdžia gali pasiekti tokio, tokio tikslo. Ir tik tokiu būdu galima už, pradėti mažinti tą priešišką e, visuomenės nusiteikimą seksualinių mažin, mažumų e, atžvilgių. Prie to prisidėti gali ir konkretūs subjektai, tai yra ir teisėjai, ir prokurorai, ir ombudsmenai, ir, ir panašiai. Ir be abejo, egzistuoja įvairios taisyklės, yra statutai ir panašus dalykai, tačiau, žinoma, e, dėja, jie nėra įgyvendinami tinkamai. Ir tam reikia tinkamo supratimo. E, galiu pateikti vieną gana teigiamą pavyzdį. Nors mes šiuo metu, nu, šiandieną daugiausiai telkėmės į neigiamus aspektus, tačiau kai žvelgiu į bylą e, Bosnijoje, Sarajeve, kur buvo uh, E, policijos, buvo paskirtas specialus policijos e, e, pareigūnas, kaip ryšių pareigūnas, kuris palaiko ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis ir užtikrina, kad būtų tinkamai pradedamos ir nagrinėjamos bylos, e, išklausant visas tos bylos pusės ir e, išlaikant nešališkumo principą. Aš manau, kad iš tiesų mes turime gerų pavyzdžių, kurie mus gali įkvėpti ir suteikti mums optimizmo. Aš manau, kad mums savo ruoštų reikia užtikrinti kiek manomas sklandesnį e, perėjimo procesą, transformacijos procesą šiame regione. Ir tą padaryti gali visos šios valstybės. Tik reikia, joms reikia sulaukti dėmesio iš mūsų. Dėkoju. <clears throat> Merci, Madame la Présidente. Juste un petit mot d'information. Dėkoju, pirmininkė. Šiek tiek informacijos norėčiau priminti, kad Bosnijoje Hercegovina e, nuo gegužės pirmininkaus ministrų e, tarybai e, E, Europos taryboje po Belgijos, kuri pradės pirmininkauti už dviejų savaičių. Taigi tuo metu tikrai vyks daug diskusijų, e, kurios yra būtent susijusios su teisės valstybė ir kitais svarbiais klausimais. Serbijos misijos atstovas ambasadorius dabar pasakys. Dėkoju pirmininkė, dėkoju už tai, kad mus pakvietėte į šiandienos renginį. Manau, kad tai buvo tikrai labai įdomios diskusijos. Na, mes tikrai labai įdėmiai e, analizuojame visus komentarus ir rekomendacijas, kurias pateikė Europos komisija. Taip pat galėčiau pritarti tam, kad teisės valstybė yra tikrai labai svarbus aspektas e, vykdant e, įstojimo į Europos Sąjungą kandidatūros procedūrą. Ir dėl to reikia daug dėmesio skirti 23-24 skyriui ir visi šie klausimai, kuriuos minėjo taip pat ir ponas Mordių ir mažumų klausimas, mums yra labai svarbus aspektai. Tik praei, praėjusį mėnesį vyko mažumų e, tarybos rinkimai. E, 17 nacionalinių mažumų dalyvavo tose rinkimuose, iš viso buvo 77 rinkimų apygardos. Šio, šie rinkimai vyko sklandžiai ir skaidriai. Norėčiau taip pasireaguoti pono Deli pasisakymą. Tikrai Serbija deda pastangas, siekdama pažangos ir susitaikymo srityje. Taip pat jau buvo paminėta, kad šių mėnesių uh, E, šio, šių metų rugsėjo mėnesį jau vyko gėjų e, e, par, Gay Pride renginys Serbijoje. Na, o kalbant apie Romų bendruomenę, norėčiau pabrėžti, kad Serbija yra patvirtinusi veiksmų planą, kuriuome yra Romų integracijos strategija. Dabar dėja negaliu išsamei pristatyti šio klausimo. Taip pat e, norėčiau paminėti dar e, kai kuriuos aspektus, kuriuos esame aptarę ankstesnėse diskusijose. Dėja, vis dar e, šiame regione yra nemažai pabėgėlių. 40, maždaug 40 tūkstančių pabėgėlių yra vien tik Serbijoje. Taip pat turime ir perkeltųjų asmenų iš Kosovo. Tai yra tikrai labai pažeidžiama visuomenės dalis ir e, mes tikėmės ES pagalbos ir kitų e, tarptautinių institucijų pagalbos tam, kad būtų pasitelkiamos įvairios strategijos skirtos būtent šiems, šiai visuomenės daliai ir tam, kad galėtume padėti tiems asmenims, kurie norėtų sugrįžti į savo ankstesnę gyvenamą vietą, būtent tai ir padaryti. Taip pat mes pasižymėsime ir klausimą e, dėl pono Merčiaus, kuris e, yra, yra įkalintas e, Serbijoje ir mes tikrai užtikrinsime, kad e, būtų ir jo atveju laikomasi visų teisės aktų reikalavimų. Dėkoju. Sí, muchas gracias, eh, embajador. Eh, le ruego, por favor, que. Dėkoju ambasadoriui. Tikrai norėčiau paprašyti jūs, e, jūsų pateikti šią informaciją visiems ir ypač kolegijai, kuri būtent pateikė šį klausimą. Dabar žodis Makedonijos Respublikos misijos atstoviai. Uh, Aš nežinojau, ar bus man suteiktas žodis. Dėkuoju už šią galimybę. Norėčiau paminėti porą dalykų. Tiesiog norėčiau patvirtinti, kad mūsų valstybė ir toliau deda pastangas siekdama ginti žmogaus teisės įvairiose srityse. Mes įsteigėme reikalingus e, mechanizmus, kurie leis veiksmingai ginti žmogaus teisės. Nekalbėsiu išsamei apie žmogaus teisų apsaugos atskirus aspektus, Tiesiog norėčiau paminėti pagrindinės strateginės kryptis, pagrindinius tikslus nacionalinių lygmenių. Be kita ko yra įgyvendinama teismų reforma, kurios uždavinys padaryti veiksmingą teismų sistemą, galinčią veiksmingai ginti žmogaus teisės. Be to yra susitarta mm, įgyvendinti dėl Romos, Romų integracijos strategijos ir jos įgyvendinimo planų, taip pat yra numatyti atitinkami teisės aktai, kurie draudžia smurtą prieš uh, moteris ir smurtą būtyje ir taip pat vaikų ir neįgalių asmenų apsaugos atitinkami teisės aktai buvo priimti. Be to mes siekiame kreipti ypatingą dėmesį į pažeidžiamų visuomenės grupių interesų ir teisių apsaugą žmogaus teisų įvairios institucijos, taip pat žmogaus teisų ombudsmenas ir taip pat nediskriminacijos ombudsmenas palaiko tarpusavyje e, e, ryšį. Ir galiausiai norėčiau grįžti prie pažangos ataskaitos ir priminti, kad kiekvienais metais Makedonijos vyriausybė po to, kai paskelbiamas komisijos pažangos pranešimas arba ataskaita, numato atitinkamą veiksmų planą ir tas veiksmų planas priimtas paskelbus ataskaitą ir šiais metais. Ir tame plane yra numatyta stiprinti teisinę pagrindą, leidžiančią geriau ginti žmogaus teisės ir e, pagerinti Romų e, padėtį visuomenėje, e, mm, sustiprinti jų įtraukti. Tas pats pasakytina ir apie tarptautinės deklaracijos dėl Romų įtraukties į visuomenę įgyvenimą. Bueno. Dėkoju. Buvo tikrai labai intensyvus pokalbis ir ištruko ilgiau negu buvo numatyta, tačiau buvo verta padiskutuoti. Mes išgirdome puikių pasisakymų ir jie buvo labai naudingi, e, atspindėjo visų jūsų e, pastangas ir angažuotumą žmogaus teisų apsaugos rytyje ir aš labai dėkoju visiems mūsų prelegentams už tai, kad buvo čia ir taip pat visiems kitiems, kurie dalyvavo diskusijoje. Ir dabar trumpa pertrauka prieš tęsiant mūsų darbą. Euh, je, vous prie, je vous prie de quitter la salle euh, en vitesse, s'il vous plaît. Prašau, išeikite iš salės, kas turi tai padaryti. Mes tikrai vėluojame. Señora Valenciana, sí. ¿cuál es el orden de las ponencias? Cotula, handshake ah, okay. y Pomean. ¿Pomean? Yes. ¿O Pomean?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 žmogus teisų pakomitečio užsakyto tyrimo žemės nusavinimo poveikio žmogaus teisėms problemams sprendimas kontekste. Turime mažai laiko, taigi dabar steiksime iš karto žodį ponui Lorenzo Kotlo, kuris e, parengė šį tyrimą ir kuris yra aplinkos vystimo instituto darbuotojas. Po to suteiksime žodį poniai Anvan Šaik, Žemė Europa organizacijos na, narė pasisakys. Jie atstovauja nevyriausybiniai organizacijai, kuri būtent dirba šioje srityje. Taip pat po to suteiksime žodį poniai Aleksandrai Pomeon, kuri kovoja už žmogaus teisės aplinkos srityje. Ir ji yra neseniai parašusi, išleidusi vieną savo publikaciją, vieną savo leidinį. Dabar žodis ponui Lorenzo Kotulio. Thank you. Um, good afternoon. I am honored to have been tasked with preparing the briefing paper on addressing the human rights impacts of... Aš buvau paprašytas uh, atsižvelgti į žmogaus teisių pažeidimus, kai yra atimama arba nusavinama žemė. Šioje ataskaitoje yra daug detalesnių pastebėjimų aš kalbėsiu daugiau apskričiau. Afrika, Azijoje, Latino Amerikoje padėjus žaliavų kainoms buvo susidurta su vis dažnesniais žemės nusavinimo atvejais. Todėl žemės nusavinimas tapo vis uh, globalesniu reiškiniu vietoj anksčiau buvusio lokalaus reiškinio. Žemės nusavinimas iššaukė diskusijas, kurios buvo kuriuose buvo vadovaujamas prieštaringais argumentais, kadangi viena buvo iškilęs ekonominis poreikis, ir kita vertus susidurta su nusavybės santykiais. Ir pakitus ekonominiai situacijai e, padidėjo konkurencija dėl konkrečių teritorijų arba žemės sklypų, o savininkai neteko teisių į žemės sklypus, tai reiškia negalėjo juose gyventi, negalėjo uh, auginti uh, maisto produktų ir Tame bendrame kontekste vyriaus, vyriausybės tokio žeminimo, žemės nusavinimo e, atvejus grindė ir politiniais samprotavimais ir dėl tos priežasties e, atsirado įvairiausio spaudimo, šantažo apraiškų. Kai kurie iš tokių plantacijų, nusavintų plantacijų pagaminti produktai yra importuojami į Europos Sąjungą. Tuo tarpu Europos Sąjunga su tomis valstybėmis derisi dėl e, prekybos sutarčių, ką ES galėtų nuveikti, kad galėtų daryti poveikį šioje situacijoje, kai yra nusavinamas na, žemė. Visų pirma, reikėtų kreipti dėmesį į žmogaus teisės. Per žmogaus teisų prizmę būtų galima daryti poveikį e, šiems procesams, kadangi žemės nusavinimas kaip e, klausimas buvo išklau, iškeltas, kai buvo rengiama asociacijos sutartis su, su, su Laosu. Labai svarbu rengiant tokias sutartis išreikšti nuogastavimą, susirūpinimą dėl žemės nusavinimo. Ir tai yra darbas, kurį galima atlikti ES mastu, ginant apskritai žmogaus teisės, o Europos parlamentas turėtų atkreipti ypatingą dėmesį šiai sričiai, kai jisai domisi žmogaus teisų klausimais globaliu mastu. ES politikos kontekste žmogaus teisės yra labai svarbus aspektas, ypač turint omenyje e, jų padėtį besivystančiose valstybėse. O kai susidurėme su žemės nusavinimu, kai susidurėme su, pavyzdžiui, Afrikos sąjungos valstybių požiūriu į žemės nusavinimą, tai ES iš tikrųjų galėtų įnešti didžiulį indėlį siekiant užkirsti kelią masiškam žemės nusavinimui. Iš tikrųjų situacija valstybėse pasikeitė iš esmės ir todėl ES turėtų labai akilai stebėti savo vystimosi politikos poveikį konkrečiose valstybėse ir kreipti dėmesį į iššūkius susijusius su žemės nusavinimu e, vietos regioninių lygmenių, priimant atitinkamus sprendimus. Už tos sprendimus turi būti numatyta atsakomybė. Be to, komisija numato e, tam tikras prioritetinės bendradarbiavimo su besivystančiomis valstybėmis E, e, sritis. Labai svarbu, kad būtų atsižvelgiama į gairias dėl atsakomybės pačiose valstybėse, su kuriamis pasirašoma sutartis ir taip pat, kad būtų imamas atsakomybės, kai yra primas sprendimas dėl žemės nusavinimo. Kita sritis, kurią vertėtų paminėti. tai prekyba. Preferencinė prekyba e, taikoma toms valstybėms, kurios prekiauja e, žemės ūkio produktais, turėtų būti įtraukta į bendrą žmogaus teisų apsaugos kontekstą. Todėl ES siekia, kad žmogaus teisų pažeidimo uh, klausimai visada susilauktų atitinkamo įvertinimo ir atsakomybės. Reikia dėti pastangų, kad prieimus resoliucijas šiais klausimais būtų e, domimasi, kaip jos yra įgyvendinama, ypač kai ES numato preferencinės savo prekybos su besivysačiomis valstybėmis sritis. ES politikos kontekste yra ir kitų galimybių kištis į žmogaus teisų apsaugos klausimą, turiu omenyje, rengiant ir pasiruošant, pasirašant sutartis, investicijos sutartis, turėtų būti numatomos nuostatos dėl žmogaus teisų apsaugos, ypač atkreipiant dėmesį į žmogaus teisų padėtį tose valstybėse, kur yra vykdomas žemės nusavinimas. Taip pat reikia atkreipti ypatingą dėmesį į išteklių ir žaliavų išsaugojimo e, e, klausimą, kai yra numatomas atitinkamas finansavimo schemos pagal atsinaujinančių energijos šaltinių e, įdėgymo programą, reikia numatyti konkrečius prioritetus. Taigi šiame dokumente yra aptariamos įvairios politikos sritys, kuriomis yra veikiama. Šiuose srityse yra minamos, minimos žmogaus teisės, prekybiniai santykiai, taip pat apsirūpinimas e, maisto produktais, žalvos šaltiniais. Taigi santykiuose su trečiųjų šalių parlamentų atstovais raginant ir juos dėti pastangų, kad būtų užtikrinama atsakomybė tais atvejais, kai žemė yra nustavimas, galima daug ko pasiekti. Ir ten, kur būtina, parlamentas ketina siūsti e, parlamento misijas, galbūt e, organizuoti bendras misijas į e, valstybės, kurios kelia susirūpinimą. Taip pat parlamentas gali organizuoti parlamentinės sesijas, taip pat e, viešuosius svarstymus įtraukdamas e, visuomenę, kadangi visuomenė yra labai svarbus aspektas siekiant ją informuoti apie kylančias problemas. Afrikoje, Azijoje, Lotynų Amerikoje žemės nusavinimas vienaip ir kitaip dažnai yra susijęs su Europa, kadangi ja, žemė nusavinimus yra daromos investicijos, įgyvendinimai investiciniai e, projektai, kurie e, yra tiesiogiai susijęs su ES. Taigi, e, parengtame dokumente yra pasiūlomos ir tam tikros tolesnės veiklos rekomendacijos. El texto para Dėkoju ponui Kotulio, mes turime jūsų e, dokumentą, taigi manau, kad kolegos vėliau tikrai pateiks klausimų. Dabar suteiksiu žodį poniai Anei Vant Šaiko. Dėkuoju, aš atstovauju organizacijai Friends of the Earth Europe. Mūsų organizacijos manimų e, reikia kovoti su šiuo reiškiniu, numažinant e, mūsų sunaudojamos energijos kiekį ir reikėtų taip pat kampanijos e, pagal kurią būtų pateikiami tam, pateikiama tam tikra finansinė parama kovai uh, su e, žemės nusavinimu. Finansavimas šių institucijų, organizacijų finansavimas yra tikrai labai svarbus dalykas. Dabar išsamei šių klausimų nepateikinėsiu, bet dokumentus galite rasti salės gale. Tose dokumentuose yra parodoma, kad Europos Sąjungos ištekliai, finansai yra labai svarbus. Mes e, vykdome informavimo kampanijas e, vairiose finansavimo e, organuose ir būtent parodome, kad panašios įstaigos gali tikrai labai pakengti. Taip pat pabrėžime, kad reikia nepamiršti aplinkos valdymo. Tos įmonės pasitelkė tam tikrus kriterijus. Pavyzdžiui, tie, kas gamina palmių aliejų, pasitelkė tam tikrus kriterijus, bet vis dėlto situacija nepasikeitė į gerąją pusę. Mes e, kasmet susidurėme, kas kiekvieną savaitę susidurėme su žemės nusavinimo atvejais. Mes veikiame 74 šalyse ir kaip kad minėjo Aleksandra, manau, kad reikėtų imtis daugiau veiksmų. Norėtume, kad ES lygių būtų sustabdyti tie finansiniai srautai, kuriais būtent finansuomos šios įmonės. Mes norėtume išanalizuoti galiojančius teisės aktus tam, kad e, galėtume pasitelkti konkrečias griežtas priemonės, kurie, kuriomis sustabdytume finansavimą. Taip pat norėtume dar labiau bendradarbiauti su Europos parlamentu. Mes jau bendradarbiavome su vairiais generaliniais direktoratais, taip pat bendradarbiavome su Čilė, Indonezija ir įvairiomis kitomis valstybėmis. Čilėje ir Indonezijoje uh, Jau galvojama apie kriterijus, kuriuos reikėtų nustatyti bankams, e, tais, kurie turėtų būti taikoma tais atvejais, kai reikia investicijų palmo aliejus rytyje. Mes turime tikrai daug minčių, bet dabar jų visų neminėsiu. Salės gale yra e, dokumentai, kuriuose rasite visą reikiamą informaciją. Norėčiau tik pabrėžti, kad, kaip kad minėjo kolega, tikrai reikėtų iniciatyvų, kurių metu galėtume įvertinti investuotojų įsitraukimą užsienyje, tam, kad galėtume išsiaiškinti, kokių teisių, kokių teisinių aktų galėtume E, kokius teisinius aktus galėtume pasitelkti Europos Sąjungoje. Tikrai duomenys mums dar yra problema. problema. Reikia investuoti į mokslinius tyrimus, bet reikėtų tikrai ieškoti sprendimų, kaip galėtume iškirsti kelią šiam reiškiniui. Taip pat reikėtų daugiau klausimų Europos parlamente, kurių metu aptartume ir, pavyzdžiui, finansavimo šių žemės e, nusavinimo atveju finansavimo klausimus. Mes jau bendradarbiaujame su jūri komitetu ir norime gauti dar daugiau palaikymo. Dabar jau, pavyzdžiui, egzistuoja pensijų akcininkų direktyvos, visi šie teisės aktai yra tikrai labai svarbus. Uh, Taip pat turime ir žmogaus teisų e, konvenciją, kurią patvirtinusi, kurią e, yra patvirtinę jungtinės tautos. Jos tai padarė gru, e, birželio mėnesį Ženevoje. Europos Sąjunga iki šiol nesėmė labai konstruktyvaus vaidmens, taigi manau, kad šis komitetas galėtų tikrai um, imtis šio e, vaidmens. Investuotojai Nigerijoje, Kambodžoje, Ugandoje ir kitose šalyse e, investuoja daug lėšų e, ir ten yra tikrai nusavinama žemė. Mes esame susisiekę jau su šių šalių institucijomis ir tikiuosi, kad galėsime ir aktyviai bendradabiauti su šiuo komitetu. Eh, Taip, tokie yra ir mūsų ketinimai. Todėl Mes jūs čia ir pasikvietėme. Žinau, kad mes stipriai vėluojame, tačiau vis tiek norime išgirsti tuos žmonės, kurie, kuriuos čia pasikvietėme. Pone Kapitula. Dėkoju. E, lapkričio mėnesį mes paskelbsime naują ataskaitą skirtą um, tu, tai yra e, žemės savininkų teisių klausimams ir jų apsaugai. E, tai yra mums labai svarbu, kadangi norime apginti jų teisės, norime užkirsti kelią tokių žmonių persekiojimui ir jų skriaudimui, kitaip sakant iki 2014 metų mes užfiksavome 100, virš 140 atvejų, kuomet buvo ats, nusavinta įvairių savininkų žemė ir dar daugybė šimtų atvejų, kuomet toks pavojus kyla, realus pavojus kyla įvairiems žemės E, turėtojams. Ypač šitą problemą susideda, susi, susiduria žmonės gyvenantis Latino Amerikoje ir Azijoje. Ir, e, mūsų e, organizacija taip pat nustatė 42 um, tai, tokio teisinio persekiojimo uh, atvejus ir taip pat 123 atvejus, kuomet buvo persekiojami uh, žemės savininkų gynėjai, tai yra teisiniai gynėjai. Uh, Vienas iš pagrindinių e, aspektų, vienas iš bendrų bruožų, kurie, kurie yra būdingi šiems e, atvejams, tai yra tiesiog nebaudžiamumas. Daugiau kaip 95 procentai tų bylų taip ir nebuvo išnagrinėtos ir e, nusikaltę asmenys ir subjektai nebuvo nubausti. Uh, tokie e, žemės savininkų teisų gynėjai susiduria su didelėmis e, e, su grasinimais dėl to, kad jų, um, jie kovoja už žmonės, kurie, kuriems žalą daro, siekia daryti įvairūs stambus ekonominiai subjektai, turintys labai ryškių ir labai didelių ir svarbių ekonominių interesų. Ir dar daugiau etniniai, socialiniai ir su lytimi susiję aspektai taip pat yra tam tikri elementai, kurie e, padidina žmo, žemės e, turėtųjų ap, ap, žemės turėtųjų um, gynėjų pažeidžiamumą. Ir e, mes žinome, kad tokie žmonės turi, neturi pakankamai išteklių e, tinkamai apginti savo teisės, bet to susiduria su įvairaus pobūdžio diskriminacija. Dėl ko yra labai svarbu e, aiškinti šią padėtį ir spręsti šią problemą. Šiaip E, tok, tokių žemių, e, žemės savininkų e, teisės turi ginti ne tik tai nacionaliniai teisės aktai, bet jos yra oficialiai ginamos ir tarptautinių teisės normų. Ir vis dėlto reikia pažymėti, kad siekiant apginti tas teisės, čia esminį vaidmenį atlieka būtent teisiniai žemės savininkų gynėjai. Visą tai, žinoma, tas teisiniai procesai turi vykti atsižvelgiant visų pirma į teisės viršinybės principą ir siekiant apginti um, tokio žemės nusavinimo aukas. Labai reikia, labai būtina siekti balanso tarp įvairių e, inter, ekonominių interesų, investavimo interesų ir žemės savininkų teisių apsaugos. Mums Reikia atkreipti dėmesį ypatingą e, žemės savininkų ir teisinių gynėjų pažeidžiamumą ir stengtis padidinti turimus išteklius ir pajėgumus. Reikia užti, pa, pripažinti jų teigiamą vaidmenį ir kaip tą padaryti pirmiausia šių asmenų legitimumą, taip pat ir uh, E, skiriant pakankamai dėmesio e, tiems asmenims, kuomet yra e, pradedami konkretus, atitinkam konkrečios bylos, įmamos nagrinėti konkrečios bylos, konkretus, konkretus atvejai. Ir taip pat reikia pripažinti tokių asmenų pažeidžiamumą, įskaitant ir tuos asmenys, kurie ypatingą dėmesį telkia į žmogaus teisės E, žmogaus teisų po, poveikį, e, žmogaus teisų daromą įtaką e, įvairiais, įvairiais verslo veiksmams ir verslo veiklai. Mums taip pat reikia sukurti saugesnį teisinę aplinką, už, raginant atitinkamų valstybių valdžią, peržiūrėti jau egzistuojančius įstatymus ir savo vykdomą politiką. politiką ir taip pat konsultuojantis su e, visais suinteresuotais proje, proje, subjektais prieš įgyvendinant e, atitinkamus projektus. Reikia taip pat užtikrinti ir taikyti vairias teisėkuros ir kitas priemonės, siekiant užtikrinti, kad verslo įmonės, e, kurios yra įsikūrusios vienoje ar kitoje susijusioje valstybėje, būtų priverstos ir įpareigotos atsižvelgti į žmogaus teisų aspektus, kuomet yra atliekamas jų veiksmų, investavimo veiksmų vertinimas. Taip pat mums reikia sustiprinti nacionalinę politiką, kuri leistų um, užtikrinti prieigą prie žemės, kuri e, ir leisti apsaugoti e, žemės savininkų teises ir interesus. Taip pat reikėtų e, skatinti įvairių atitinkamų rezoliucijų rengimo procesus jungtinių tautų organizacijoje, taip numatant privalomus, tarp, sukuriant privalomus tarptautinius instrumentus, kurie būtų e, privalomi taikyti ir juos turėtų būti privaloma atsižvelgti e, verslo įmonėms investuojančioms į žemę. Ir žinoma, reikia kovoti su uh, žmogaus teisų pažeidimais, uh, kur, e, su kuriais susiduria tiek žemės savininkai, tiek ir jų teisiniai gynėjai. Ir reikia sukurti e, atitinkamos prieigos prie teisės ir e, tiek teisinių, tiek ir neteisinių priemonių mechanizmo. Uh, Ir baigiant galima pasakyti, jog ES atsakomybė yra ypatingai svarbi šiuo požiūriu. Yra įvairių pavyzdžių, kaip ES politika prisidėjo prie žmogaus teisų pažeidinėjimų. Dėl to ES turi užtikrinti, kad investicijų ir priekybos politikoje būtų atsižvelgiama į žmogaus teisų aspektą dabar yra e, vis dar deramasi su Birma, e, Kinija ar Vietnamu dėl prieki, abipusio priekybos susitarimų ir dėl to mums reikėtų e, pasinaudoti tą progą ir už, integruoti į, į tuos susitarimus ir aspektus susijusius su žmog, žemės savininkų ir jų teisinių gynėjų interesais ir teisėmis. Taip pat reikėtų, ES neturėtų toleruoti e, veiksmų e, ir e, verslo įmonių investicinių veiksmų ir veiklos tose šalise, kuriuose vykdomi neteisėti represiniai veiksmai prieš tų šalių gyventojus, siekiančius apginti savo teisės. ES turėtų atsižvelgti į visas privalomasis tarptautinės teisės e, nuostatas, kurios jau egzistuoja ir yra susijusios su šia, e, su šia sritimi. E, ši ataskaita jau yra parengta ir bus paskelbta lapkričio mėnesį ir jūs be abejo galėsite gauti tai tos ataskaitos kopijų. Lochbiller, alguien más? Dėkuoju. Kolegė Lochbiller, prašau žodžio. Dėkuoju už e, informaciją, dėkuoju už pranešimą. Iš tikrųjų labai svarbu suvokti, kad žemės nusavinimas tampa mūsų darbu vienu iš esminių aspektų. Jūs teisingai pasibėjote, kad ES e, nuostatos e, dėl Ženevoje rengiamos nuozo rezoliucijos turėtų būti aiškiai suformuluotos. Galbūt e, galėčiau pakalbėti ir apie išorės veiksmų tarnybos galimą funkciją. Richard Rogas e, kalbėjo apie žemės nusavinimą Kambodžoje specialiai tą temą suorganizuotame e, seminare ir jisai minėjo, kad e, tokie, tokiais atvejais galima kreiptis į tarptautinį tribunolą, ypač tais atvejais, kai yra e, nuos, nuos, nuosekliai masiškai nusavinama žemė ir tai gali būti įvertima kaip nusikaltimas žmonijai. Galbūt galėtumėte paaiškinti, kaip jūs ketinate užtikrinti, kad investicijos į bankų, į bankus, į finansinės institucijas, į pensijų fondus netiesiogiai nefinansuotų ir žemės nusavinimo veiksmų. Turiu problemų su ausinėmis šiandien. Aš norėčiau tiesiog padėkoti Jums už pateiktą informaciją. Aš manau, kad tai yra tik tai pradžia proceso. Tiesiog tyrimas yra atliktas ir atrodo, kad reikia uh, uh, žvelgti į žemės nusavinimą iš įvairių pusių pagalvoti taip ir apie socialinę atsakomybę ir Panzerį ir kiti, Panzerį, kuris yra pranešėjęs, parengta ataskaita taip pat padės mums toliau dirbti šią kryptimį. Kaip jūs teisingai pasakėte, ES politika prisideda prie tų minėtų žmogaus teisių pažeidimų ir todėl reikia kartu, kartu su jomis suvienyti pastangas prieš komisiją ir atkreipti komisijos dėmesį į šias problemas, galbūt reikėtų parengti kokį nors tikslesnį dokumentą ateityje, jeigu jūs pateiktumėte konkrečių pasteb, pa, pavyzdžių, kurie labai aiškiai parodytų, kokia situacija yra Birmoje, tai būtų labai naudinga. Iš tikrųjų, kai išklausai skirtingų žmonių nuomonės, susidarai daug platesnį vaizdą ir tada gali dirbti kryptingai. ¿Quieren responder a las intervenciones de nuestras dos colegas antes de dar la palabra al Servicio Europeo de Acción Exterior? Dėkoju. Ar norėtumėte atsakyti prieš suteikiant žodį EIVT? Prašau. Dėkuoju, norėčiau sureaguoti paskutinį klausimą. Galvojant apie tai, kaip reikėtų užtikrinti žmogaus teisės, jų laikymasi e, ir kovotus žemės nusavinimu, na tai tik e, tik visapimantis holistinis požiūris e, gali būti naudingas šią srityje. Reikia taip pat išskirti prioritetus svertus tam, kad e, keliams mėnesiams, metams turėtume apibrėžę konkrečius prioritetus, bet į tai reikia žiūrėti tikrai pasitelkiant visą apimantį požiūrį. Taip pat reikėtų bendradarbiauti ir su kitais komitetais, e, kurie e, rūpinasi kitais ES politikos aspektais. Galėčiau pateikti kelis pavyzdžius. Kalbant apie sutartis, prekybos sutartis ES lygių. ES derasi su šalimis, kuriuose vyksta tas žemės nusavinimas ir e, tai tikrai parodo, kad mums reikėtų uh, sujungti žmogaus teisės, susijęti žmogaus teisės ir e, kitas, e, kitas šių sutarčių e, sritis. Reikėtų taip pat pagalvoti ir apie kriterijus, kuriuos pasitelkėme spręsdami, primdami sprendimus dėl sutarties, dėl darybų dėl sutarties nes e, tose šalyse dažnai yra sudėtinga žmogaus teisų situacija. Ir reikėtų taip pat apgalvoti, kaip turėtų būti paruošta investicijų sutartis, tam, kad e, suteiktume laisvę tai valstybei užtikrinti žmogaus teisų laikymasi savo teisinėje sistemoje ir kad ES ir kitos šalys galėtų imtis veiksmų e, skatinant žmogaus teisės. Taip pat e, reikėtų pagalvoti, kaip galėtume integruoti tas investavimo investicijų sutartis tam, kad užtikrintume, kad tai būtų atsakingos investicijos. Ypač tokiose srityse e, kaip įmonių atsakomybė, standartai taikomi investicijoms ir taip toliau. Taigi, e, tai yra tos rytis, kuriuose dar galime daug pasiekti. Žiūrėdami šios klausimus integruotai, bendradarbiaudami su kitais komitetais. Dar viena sritis yra e, kaimo plėtra. Su šiuo aspektu yra susiję įvairūs aspektai, e, kurie taip pat neatsijami ir nuo žemės nusavinimo. Naujasis e, komisijos e, komunikatas šioje srityje tikrai padėjęs siekti laikymosi tarptautinių standartų. Taigi tai yra, pavyzdžiui, dvi sritys, kuriuose galėtų, gali, galima būtų daugiau dėmesio skirti žmogaus teisėms ir pe, peržiūrėti, at, atžvelgti tai, kaip yra ta, laikomasi e, standartų. Dėkoju. Mes e, džiaugiamės, kad e, jau yra atstovaujama mūsų e, pasmerktiems atvejams, žmogaus teisų pažeidimų, pažeidimų atvejams Kambodžoje ir kad taip pat tarptautinėme baudžiamajame teisme jau yra atsižvelgta į šiuos e, klausimus, kaip pavyzdžiui, ekocidas. Aš žiūriuosi, kad e, komitetas, komiteto atstovai dalyvaus e, mūsų planuojamuose renginiuose. Vienas iš jų turės vykti pavasarį. Kalbant apie investicijas ir pensijų, ir pensijų fondus, e, pritariu Lorencui. Tikrai labai svarbu, kad šis komitetas susiektų su Ekon, Džiūrė ir kitais komitetais nes e, reikėtų tikrai apspręsti ir privačių, e, privataus finansavimo klausimą. Reikėtų taip pat galvoti ir apie poveikį, kokį žmogaus teisėms galėtų e, tokios investicijos daryti. Ne tik ES, bet ir už jos ribų. Taip pat mes bendradarbiausime su įvairiais e, komit... E, e, parlamento nariais iš įvairių frakcijų, suorganizuosime taip pat strateginį posėdį kitais metais. Mm. Ir metų viduryje per, pergalvosime tikrai mūsų strategijas, apsvarstysime, ką dar ES galėtų padaryti šioje srityje. Uh, tiene la palabra entonces la representante del Servicio Europeo de Acción Exterior. Gerai, dėkuoju. Dabar žodį suteiksime išorės veiksmų tarnybos atstovams, jeigu norite pasisakyti. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiamės e, studiją, kuri buvo čia pristatyta. Uh, yra labai e, išsami e, studija, kuri susijusia su žmogaus teisėmis ir jų, e, ir jų sąsajomis su žemės nusavinimo veiksmais. Tai yra tikrai labai svarbus dalykas, nes šis reiškinys dabar vis, vis labiau ryškus įvairiose pasaulio regionuose, ypač konflikto zonose. Ir labai dažnai e, labai dažnai nėra suvokiamas tas žmogaus teisų aspektas šiame kontekste. Ir, ir, ir e, e, ypač pažeidžiamos visuomenės grupės kaip moterys, vaikai, senyvo amžiaus žmonės, kurie ir patiria didžiulę žalą, e, kuomet investuotojai imasi veiksmų ir e, e, tokie, tokie asmenys negauna atitinkamos žalos atlyginimo, jiems nėra kompensuojama tas praradimas ir jie praranda savo gyvenimo pagrindą. Ir Aš manau, kad e, žmogaus teisų dialogas čia yra taip pat labai svarbus kontekstas, kuriame e, galima spręsti tos klausimus, paž pažvelkime į Kambodžos atvejį. Ir e, šis klausimas buvo jau ilgą laiką keliamas, e, kalbantis, su, ir, e, kalbantis bendraujant su Kambodžos vyriausybė. Ir Europos Sąjunga e, deda visas pastangas įvairiais lygmenimis, e, tiek kasdieną bendraudama su vyriausybės atstovais šioje šalyje, tiek ir dirbdama e, įvairiose konferencijose ir susitikimuose, kurios organizuoja reguliariai, kaip praėjusi kovo mėnesį. Tad mes turim, mums labai svarbus yra pagrindiniai mūsų partneriai veikiantis Kambodžoje Ir, ir aš manau, kad toks bendradarbiavimas e, gali užtikrinti ir tolesnį sėkmingą mūsų bendradarbiavimo su Kambodža sprendžiačios klausimus eigą. Ir kalbant apie, ponė pirmininkė, jūsų klausimą susijusi su tarptautiniu baudžiamuoju teismu, mano kolega šį rytą e, buvo sustikusi su minėtų asmeniu Galiu Jūs patikinti, kad tokio pobūdžio e, kaltinimai dėl e, nusikaltimų žmonijai yra mūsų e, tarnyboje labai rimtai vertinami. Kadangi šis klausimas buvo iškeltas tik tai šį rytą, aš vis dėlto galiu Jums patikinti, kad mes šį klausimą spręsime ir ateityje. Mes taip pat e, matome įvairiausių e, analogiškų atvejų, analogiškų atvejų, kurie kyla, e, pavyzdžiui, kai kuriuose Afrikos valstybėse, kaip, pavyzdžiui, Etijopijoje. Ir į tuos dalykus mes visuomet atkreipiame dėmesį. Mes sutinkame su jūsų išreikštomis rekomendacijomis. Jūs kalbėjote taip pat ir apie tai, kad ekonominės ir socialinės teisės ir jų įtraukimas į Europos ekonominį e, veiksmų planą. E, tas įtraukimas tai yra taip pat labai svarbus aspektas sprendžiančios klausimus. Ir mums reikia tai, šį aspektą atsižvelgti į rengiant veiksmų planus kitais metais. Jūs galite būti tikri, kad mes e, žemės nusavinimo klausimą ir ateityje įtrauksime į visus mūsų uh, E, rengiamus dokumentus susijusius su investavimo ir ekonomikos politika. Taigi ekonominės ir socialinės teisės yra be abejo neatsiejamos su šio klausimo sprendimui tiek praeitie, tiek ir ateityje. Dėkoju. Dabar ponas Richard Rogers. Galbūt jisai per vieną minutę galės taip pat išdėstyti savo poziciją. Mhm. Global diligence. Um, yes, good morning. I haven't really prepared anything because I didn't know I was going to be speaking. Um. Aš nebuvau pasiruošęs kalbėti, tačiau vis dėlto norėčiau padėkoti už suteiktą žodį ir e, tą progą tiesiog paaiškinsiu, kodėl mes suformulavome tokius kaltinimus. Kai žmogaus teisių pažeidimai tampa labai rimti jie tampa nacionalinė nusikalstama veika ir netgi tarptautinė nusikalstama veika, priklausomai nuo to pažeidimo pobūdžio ir gilumo. O kalbant apie Kambodžoje įvykdytą žemės nusavinimą, reikia pasakyti, kad jis buvo tokio masto, kad tiesiog buvo uh, tas nusavinimas įvertas kaip nusikalstama veika ir toksai e, nusikaltimas tarptautinio tribunolo e, nusikalstamų veikų sąraše yra užfiksuotas, kadangi tūkstančiai žemės savininkų nukentėjo ir jie iš Pnompenio 145 tūkstančiai žmonių e, nu, žemė buvo nusavinta ir jie tiesiog buvo to nusavinimo arba nusikaltimo aukos. Per pastaruosius 12 metų mūsų veiklos mes supratome, kad šitą nusikaltimą galima įvertinti kaip nusikaltimą žmonijai. Ir todėl spalio 5. Spalio 15 dieną mes pateikėme atitinkamą kreipimąsi į tarptautinį tribunolą ir dabar laukiame atsakymo, ar jisai imsis šios bylos. Dėkuoju, kas dar norėtų kalbėti. Jeigu ne, komisija. Aš norėčiau grįžti prie dviejų dalykų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad iškėlėte plataus masto svarbų klausimą Latino Amerikoje, Pietričių Azijoje, Afrikoje. E, e, susidurėma su šia problema, taigi ir artimiausios rytuose, mūsų rytuose šitas klausimas yra aktualus. Žinoma, mes iš tikrųjų turime teikti pagalbą FIDH ir turime galvoti apie mūsų ateities planus, apie finansavimą šios institucijos. Svarbu, kad ji gautų finansavimą kuo sparčiau. Be to, gruodžio mėnesį mes esame numatę pateikti tinkamą veiksmų planą, tinkamą mechanizmą, kuris turės pradėti būti taikomas šių metų pabaigoje, bet to Kambodžos žmogaus teisių e, apsaugos centras domisi šiuo žemės nusavinimo klausimu, taip pat ir kitose valstybėse yra šitas klausimas tampa vis aktualesnis dėl prekybos, kadangi ji yra vienas iš labai svarbių aspektų, kuris yra susijęs su vystimosi pagalba ir žmogaus teisių apsauga. Kalbant konkrečiai apie Kambodžą, reikėtų vis dėlto pasakyti, pasakyti tai, kas nebus malonu šiam komitetui ir e, apskritai Kambodža buvo nuskurdinta e, e, tiesiog atėmus iš šimtų tūkstančių žmonių pajamas. Todėl mes turime pagalvoti ir apie pasiekmes tos sistemos, kuri imta taikyti. Žinoma, aš manau, kad imtasi teisingų veiksmų, reikėtų juos pratesti ir įvertinti pasiekmes. Taip pat, kalbant apie žmogaus teisės, reikėtų pasakyti, kad parlamentas turėtų grįžti prie šio klausimo aptarimo bet to e, valstybės, su kuriomis yra pasirašomos prekybos sutartys, turi laikytis GPS plus nuostatų ir taip pat reikėtų kreipti dėmesį ne tik tai ir į pilietinės visuomenės teikiamą informaciją, stebėtojų teikiamą informaciją. Taip pat norėčiau priminti, kad tai yra pirmas politinis dokumentas, kurį prieimė komisija po to, kai buvo prisimtas įpareigojimas imtis e, teisių apsaugos įgyvendinimo e, arba išsaugojimo principas. Norėčiau suteikti žodį kolegui dėl savanoriškų veikimo gairių. Aš esu maisto saugos ir žemės ūkio departamento atstovas. Užtikrinti teisę naudotis žemė yra vienas iš apsirūpinimo maistu ir žemės ūkio produktais uh, E, veiksnių. Man buvo malonu girdėti Kutulą pasisakymo, kuris, kuriame jisai nurodė, ką mes veikiame tarptautiniu mastu, kad mes tiesiog remiame e, Afrikos e, žemės savininkų teisų gynėjus ir stipriname jų koaliciją. Ir reikėtų priminti, kad mes dviejus metus rengėme tas e, savanoriškas veiksmų gairias, kurios 12 metais buvo paskelbtos, o dabar yra pats laikas jas įgyvendinti. Mes turime perkelti šitas gairias į įgyvenimą, jas tiesiog įgyvendinti. Tarptautiniu mestu mes prisimame atitinkamus įsipareigojimus, konkrečiai 25 milijonus eurų esame numatę finansuoti projektus, kuriais bus teikiama pagalba e, valstybėms narėms, kurios yra pasiryžusios laikytis tų savanoriškų investicijų gairių. Dešimt partnerių dirba dešimtyje Afrikos valstybių ir šitos gairės šiais metais pradant veiklą bus pradėtos įgyvendinti. Mes pasirašėme sutartą su Kambodžian e- of the voluntary guidelines since su, su FAO ir puikiai suprantame, koks yra svarbus, svarbi praktinė patirtis ir dėl tos priežasties kitais metais mes pradėsime programą, kurioje dalyvaus kai kurios valstybės siekiančios paskleisti savo patirtį ir pasidalinti ją su kitomis valstybėmis. Taigi mes turime išmokti praeities pamokas ateičiai. Dėkuoju, turime baigti šią diskusiją, nes 18.30 posėdis turi baigtis, o mes dar turime vieną darbo tvarkės punktą aptarti. Tai yra pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis dėl žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje. Pane Pacieri, e, ponas Pacieri yra atsakingas už šį klausimą. Aš dėkuoju visiems ir legendams, kurie kalbėjo šiandieną ir tikiu, tikiuosi, mes dar pasimaistysime ateityje. Thank you. Thank you. Thank you. Ai, pauvre monsieur Panseri. Vargšas ponas Panseri. Bueno, por favor, eh, nosotros tenemos que seguir. Prašau. Kas turi išėti iš salės, prašau, padarykite tai kuo greičiau. Mums reikia tęsti posėdį. Dabar turiu suteikti žodį ponui Panseri, kuris jau beveik valandą laukia savo žodžio. Prašau, e, dėl to, kad šiek tiek užtrukome. bet manau, kad e, kolega taip pat pasakys labai trumpai. Aš planavau kalbėti valandą. Limito 3 minutės. Bet viskas pasakysiu per 3 minutės. Norėjau paminėti tik požiūrį. Mes turime aptarti nuspręsti, mums reikėtų geografinio ar teminio požiūrio. Aš rinkčiausi teminį požiūrį. Tai padaryčiau dėl politinių sumetimų, todėl kad sunku būtų įtraukti visas pasaulio valstybės į šią ataskaitą. Tai būtų tikrai nesibaigianti diskusija. Dar ir todėl, kad labai sunku apibriežti konkrečią geografinę zoną. Taip tikrai atvertume Pandoros skrynę. Uh, Tai būtų taip pat ir dėl praktinių sumetimų, todėl kad komisijos ataskaita yra 372 puslapių, mums reikia labai trumpo dokumento. Žinau, kad EPP prašė pusiausvyros. Na, kai kalbame apie konkrečius veiksmus, tuomet galbūt galim paminėti kažkokias konkrečias geografinės zonas. Taigi būtent šį klausimą dar galėtume aptarti išsameu. Dokumentas bus padalintas į keturias dalis, bus įžanginė dalis, kurioje bus paminėtos įvairios deklaracijos, jungtinių tautų organizacijos, strateginis planas, veiksmų planas. Toliau bus dalis skirta strateginiai sistemai, kurioje bus kalbama taip pat apie ES išorės veiksmus ir vidaus veiksmus. Dar viena dalis, kurioje kalbėsime apie specifinius instrumentus, pavyzdžiui, EIVT veiklą trečiosios šalyse. Šį rytą buvo kalbama, pavyzdžiui, apie focal point, kontaktinius punktus ir jų e, darbą žmogaus teisų srityje, e, dialogų skatinimą. Na ir taip pat e, žmogaus teisų gynėjų palaikymą. Taip pat dar viena dalis bus skirta konkretiems veiksmams. Ten kalbėsime, pavyzdžiui, apie žmogaus teisų gynimą, laikantis jungtinių tautų deklaracijos, taip pat LGBTI teisų gynimą, moterų problemas, vaikų problemas, imigrantų, pabėgėlių teisės ir taip toliau. Tai čia bus paminimos konkrečios rytis, konkretus veiksmai. Ir galėsime būtent čia padaryti sąsąją ir su geografinėmis zonomis. Na ir paskutinė dalis bus e, skirta veiksmų atnaujinimui Europos parlamente e, skatinant žmogaus teisės. Atsižvelgsime čia ir į skubos tvarką, tarp parlamentinės delegacijas ir paminėsime taip pat ir strateginę ataskaitą, kurioje yra pamini, paminimos visos iniciatyvos, kuriomis stengiamasi e, užtikrinti taip vadinamą horizontalumą. Tai yra, kad žmogaus teisės turi būti visose politinėse srityse. Taip pat remiantis e, diskusijomis su įvairiomis asociacijomis galėtume prie šios ataskaitos dar pridėti priedą ir tame priedė paminėti visus e, įvairiose šalyse įkalintus asmenis. Šį sąrašą reikėtų atnaujinti nuolatos, taip pat bendradarbiaujant ir su delegacijomis, tam, kad galėtume parodyti būtent, kaip keičiasi situacija kiekvienoje šalyje. Nes daugelis tų asmenų yra susiduria su netinkamu elgesiu, su persekiojimu. Taigi tokia būtų situacija. Na, pirmoji diskusija apie šį dokumentą vyks gruodžio trečią dieną. Bet aš tiesiog norėčiau paklausti, ar jums tiktų tokia apskritai sistema? Pone Veršė. Na, aš netgi neprašiau žodžio. Manau, kad mūsų kolega, ponas Panceri, labai ambicingas ir lauksime tolesnių darbo rezultatų. Manau, kad reikėtų tikrai vengti to katalogo, kuriame minėtume atskiras šalis. Manau, kad tikrai reikėtų susitelkti į kažkurias konkrečias temas, jeigu norime pasiekti tam tikrų rezultatų. Nenorėtume taip pat, kad tekstas būtų per daug aptakus, nes e, tikrai jis nebūtų veiksmingesnis negu kiti tekstai. Taigi reikėtų aukso vidurio reikėtų pasirinkti tam tikras temas ir reikėtų galbūt konkrečius veiksmus įvardyti arba galbūt tiksliau kažkokias konkrečias didelės temas e, ir paminėti kai kuriuos konkrečius atvejus. Nežinau, ar skubos e, e skubes, skubus dokumentus taip pat reikėtų čia įtraukti. Na, dėl priedo, iš tikrųjų, aš neprieštraučiau tam, bet niekada ne, neatsiras toksai, toksai priedas, kuriame būtų visi, įvardyti visi tokie įkalinti kovotojai žmogaus teisės. Ir jeigu mes kurio žmogaus ten neįtrauksime, pavyzdžiui, jeigu toks sąrašas bus, na, tai jis tiesiog nukentės. Ir jeigu skaičiuosime visus tokius įkalintus asmenis, tai turbūt neužteks 350 puslapių, nes e, tūkstančiai tokių kovotojų visame pasaulyje yra įkalinti. Taigi gal geriau tiesiog sustelkti tam tikrus emblemiškus, tokius svarbiausius atvejus ir minėti tik juos. Taigi reikėtų atsargiai atsižvelgti, reikėtų atsargiai vertinti šį klausimą, nenorėtume, kad gautųsi kažkoks bumerango efektas. Bet manau, kad tikrai mes tikrai dar turėsime progų aptarti šį dokumentą, kai jis jau bus paruoštas. Pone Longviller. Uh, uh, Dėkoju. Manau, kad e, daugelis iš mūsų pakeitimų e, bus įtraukti ir e, į veiksmų plano įgyvendinimo dokumentą. Ir ponė Veržė, pažvelgus į Kiniją, kiekgi tų sąrašų mes turime, Ir, ir tas e, progreso, e, pažangos vertinimo proces, e, proceso e, matavimas yra tikrai labai sudėtingas dalykas. Galbūt mums reikėtų pirmiausia diskusijų pagrindų e, išsiaiškinti, kokie aspek, kokius aspektus mes dar neatsižvelgėme, kaip ponia Margerinė sakė. E, kai buvo AFET komiteto posėdėje, ji pasakė, jog parlamento diplomatinius gebėjimus turėtume pasitelkti. Vakar mes kalbėjome ir su nevyriausybinio organizacijų atstovais ir vienas iš jų pasakė, jog uh, E, nėra numatytas joks specifinis konkretus e, renginys skirtas nevyriausybinėms organizacijoms, nei vienoje iš institucijų. Ir galbūt, e, galbūt, bet būtent nevyriausybinės organizacijos išvelgia tą trūkumą, spragą, kurią dar reikėtų užpildyti. E, visos institucijos dirba e, pavieniui, vienos e, daro vieną, kitos kitą. Pavyzdžiui, tai komisija turi savo atitinkamą atstovą tiems klausimams spręsti, mes kitaip dirbame šiais klausimais. Galbūt mums reikėtų kažkaip mobilizuoti savo ir sutelkti savo pastangas. Bet visų pirma, mums reikėtų, ko gero, išsiaiškinti, kokie aspektai dar yra svarbus ir kurių dar nėra dokumente. Pirmininkė, E, aš manau, kad iš tiesų mes dar e, per diskusijas galėsime išsiaiškinti, kaipgi daryti su tais e, įkalintais aktyvistais, jų sąrašais. Ir aš nežinau, jeigu tas dokumentas turi kokią nors, kaip čia dabar mandagiau, elegantiškiau išsireiškus, tam tikrą sprokstamą į įtaisą, kuris e, e, sužadintų žiniasklaidos dėmesį ir susidomėjimą. Ir tai būtų vertinga ir mūsų visuomeniai žinoti, ir mums reikėtų pasistengti pateikti vieš, į viešumą tai, kas e, sujaudintų kitus žmonės. Ir aš manau, kad tai yra tikrai neblogas pasiūlymas. Gal ponas Pantieri dar nori ką nors pridurti? Norėčiau padėkoti už man parodytą pasitikėjimą. Manau, kad politikoje tikrai reikia būti ambicingiams, nes jeigu mes neturėsime ambicijų, tapsime tik notarais. Aš notarų būti nenoriu, noriu kritiškai pasižiūrėti į šį klausimą, tai padaryti taip pat ir rengiant šį dokumentą. Reikia pabrėžti ir teigiamus aspektus, ir neigiamus aspektus, kuriuos reikia keisti. Taip pat Ir sutinku, kad reikėtų išskirti tam tikrus prioritetus, nes visko čia aptarti negalime. Ir juos atsižvelgiant reikėtų ir siekti tam tikrų tikslų. Manau, kad dėl to priedo galime išsklaidyti abejonės, jeigu iš karto pasakysime, kad tai bus nuolatos kintantis priedas. Manau, kad tai galėtų būti labai svarbus dalykas, nes uh, Dėl m, mm, tokį dokumentą turint e, galėtų vykti, dis, kilti diskusijos ir įvairiose valstybėse narise. Būtų atkreiptas dėmesys į šį klausimą. Taip pat e, jūs dalyvavote posėdėje, kuriame vyko klausimai su įvairiomis asociacijomis. Uh, ten buvo pabrėžta, kad e, tikrai e, toks dalykas galėtų būti teigiamas, e, pozityvus, jokio bumerango efekto nebūtų. Šios diskusijos jau keli metai vyksta tik tarp kelių narių ir nuolatos pamirštamos. Aš norėčiau siekti, kad galėtume pasiekti tam tikros pažangos šioje srityje. Uh, Na, jeigu jos nepasieksime, tada reikės ieškoti kitų kelių. Taigi paruošiu šį dokumentą, tikiuosi, kad galėsime aptarti jo turinį už maždaug savaitės ir uh, kolegos galės juos susipažinti. Ja todas. Buenas tardes. Dėkuoju visiems, gero vakaro.